Gerbiami kolegos, bičiuliai, kalbėsiu lėtai, kad tie, kurie ateina į salę, galėtų ramiai įsikurti. Aš e, labai džiaugiuosi, kad šiandieną galiu pirmininkauti tokiam svarbiam klausimui. Noriu pasakyti, jog Taip nėra daug e, deputatų salėje, bet du patys svarbiausi yra. E, dar noriu pasakyti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Ir e, Reikia pasakyti, kad jeigu salėje nėra daug žmonių, tai labai daug deputatų ir kitų žmonių tiesiogiai klauso mūsų darbo savo biuruose ar kitur. Ir pasakysiu, kad labai malonu, e, kad jūs atvykote pas mus. Šiandieną po pietų kalbėsime e, apie du klausimus, kurie tarsi nelabai susijęs su mūsų sritimi, bet niekas nežino, kaip iš tikrųjų e, būna gyvenime kalbėsime apie teisės aktų rinkinį susijusiu su gynyba. Prieš penkerius metus ar šešius metus beros parlamentas e, balsavo dėl to iš tikrųjų prieš septynerius metus, 2009 metais. Ir taip pat pabaigoje dar kalbėsime apie tai, kiek kainuoja Šengeno susitarimai, kokios yra senos jų ir tai yra labai aktualus šiandieną mums klausimas. Dabar dėl pirmosios e, šios popietės darbo dalies noriu e, priminti, kokia yra problema. 2009 metais e, dvi direktyvos buvo patvirtintos, pirmiausia, viešiai pirkimai gynybos srityje ir kitas dalykas e, su gynyba susijusių produktų siuntimas. E, antroji direktyva. E, pagal šias direktyvas Europos komisija turi parengti ataskaitą apie direktyvų įgyvendinimą ir yra numatytas labai aiškus terminas iki birželio pabaigos. Šiandieną mes ir kalbėsime apie tai. E, mes išklausysime svečių, kurie mums e, pristatys darbą šioje srityje. E, darbą, kuriam skirsime daug dėmesio visą kitą savaitę. E, dar noriu pasakyti svečiams, kad e, parlamento nariams bus labai svarbu jūsų išklausyti ir paskui bus keliami klausimai tiek komisijai, tiek parlamentui. Ar, pavyzdžiui, būtina ar nereikalinga parlamento iniciatyva, e, siūlant peržiūrėti, iš naujo vertinti šias direktyvas. Turėsime apsispręsti po kelių savaičių dėl to. E, kitas e, labai svarbus dalykas yra praeiti metai. 2015 metais saugumo ir gynybos pakomitetis pirmininkė kaip tik šiandien dalyvauja mūsų posėdė šio pakomitečio. E, taigi šis pakomitetis, pakomitetis svarstė e, šios klausimus, e, kurie taip pat yra aktualūs ir mūsų vidaus rinkos komitetui, nes mes turime išskirtinę kompetenciją dėl šių direktyvų, kurias ką tik tai minėjau. Ir mes turime pranešėją taip pat šiais klausimais Galpelts. Man labai malonu, kad ji e, dalyvauja posėdėje. Jis sėdi salės priekyje. E, e Pone Šuiman, e, komisijos atstovė lankosi mūsų klausime ir iškart norėčiau e, suteikti žodį saugumo ir gynybos pakomitečio vadovai, poniai Fotygai. Prašom. Ačiū pirmininkė kolegos. Aš išklausiau vertimo į anglų kalbą ir noriu pasakyti, kad aš nesu pranešėja. E, koordinatoriai mūsų pakomitečio pasiūlė renkti tokį pranešimą ir pritarė jo rengimui, bet ne aš pranešėsiu. Dėl E, gynybos e, direktyvų įgyvendinimo. E, susidurime su labai rimtomis problemomis. Šie klausimai taip pat yra labai jautrus. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad gynybos išlaidos sudaro labai nemažą dalį valstybių narių biudžetuose visur ES. Dauguma atvejų E, valstybės narės turi laikytis NATO įsipareigojimų, savanoriškų įsipareigojimų pasiekti e, numatytą žemutinę ribą, bent jau 2 procentų nuo BVP e, siekiama to tikslo. Tuo metu, kai buvo parengtos direktyvos, krizė tik prasidėjo ir mes visi puikiai žinome, kad e, gynybos sektorius ir bendradarbiavimas su e, skirtingais sektoriais e, sulaukdavo didelių asignavimų, bet reikėjo galvoti apie ekonomikos atgaivinimą ir taip pat nepaprastai svarbu užsitikrinti uh, saugumą valstybėse narėse. Todėl mes turime atsižvelgti į abu veiksnius ir pasižiūrėti, kaip e, klostosi reikalai abiejose sektoriuose. E, kalbu apie ekonomiką, jos atsigavimą ir taip pat reikia nepamiršti saugumo iššūkių, tarp jų atsirado visiškai naujų dalykų ir mes e, dabar žvelgėme į visiškai naujas e, sritis, žengėme į naujas teritorijas. Mano pačios pareiškimas yra susijęs su mano šalių, mano regiono šalių E, situacija. Mes e, išgyvename komunistinį režimą ir mums reikia dar labiau stiprinti gynybos sektorių tam, kad galėtume e, kaip pilna kraujai nariai prisidėti prie bendrijos metodo ir taip pat šiame sektoriuje. Labai jums ačiū, nekantriai laukiu ilgalaikio e, saugumo ir gynybos priemonių rinkinio vertinimo rezultatų. Labai Jums ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovai poniai Šuimen, kuri e, e augimo generalinio direktorato yra direktoriaus pavaduotoja ir ji užsima šią ataskaitą, kurią aš visai neseniai paminėjau. Prašom. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū, kad pakvedėte mus. E, norėčiau pritarti tam, kas ką tik buvo pasakyta. Ekonominiai iššūkiai, saugumo iššūkiai yra iškilę ir ES šiame kontekste turi užsitikrinti gynybos e, sektoriaus konkurencingumą ilgalaikėje perspektyvoje e, Komisijoje yra specialus skyrius, bet tai nėra savimis tikslas, mes turime sukurti stiprų pagrindą gynybos pramonėje Europos Sąjungoje. E, dvi minėtos direktyvos yra svarbiausios priemonės siekiant sukurti vidaus rinką gynybos srityje ir tos dvi direktyvos yra tarpusavė susiję susijusios. Viešųjų pirkimų e, direktyva siekia užtikrinti tarptautinės galimybės skaidromis procedūromis, taip pat įgalinti valstybės narės e, užsitikrinti saugumo labai svarbius dalykus. Antras dalykas e, - su gynyba susijusių produktų siuntimo direktyva labai svarbi yra bendradarbiavimui šioje srityje užtikrinti ir mes E, siekiame e, veiksmingiau dirbti. E, pavyzdžiui, supaprastinant priemonės ES, siunčiant tokius produktus ir įvesta nauja supaprastinta licencijavimo sistema, ne eksantė dabar tikrinamos atskiros licencijos, bet valstybės narės gali labiau pasikliauti ekspos kontrolę, mažiau jų jautriems produktams. Mes taip pat ir toliau remiam veiksmingą direktyvų taikymą ir tai yra uh, E, klausimas, e, prie kurio grįšime su platesniais paaiškinimais, kai pristatysime ataskaitą. Žinome, kad parlamentui tai taip pat aktualu ir mes džiaugiamės tuo, kad e, paskutinį kartą pernai, jeigu žiais 21 dieną buvo patvirtinta rezoliucija parlamento apie saugumo pajėgumus ES ir kitais kartais parlamentas kalba apie tuos dalykus ir mes esame pasiryžę su jumis diskutuoti e, šiais klausimais. Dabar dvi direktyvos e, viešųjų pirkimų gynybos srityje direktyva, kaip jūs minėjote, mes dabar atliekame direktyvos vertinimą ir tai bus pagrindas komisijos ataskaitai ir tarybai. E, šiais metais vėliau ją paskelbsime. Dabar per anksti daryti galtinės išvadas dėl direktyvos taikymo ir poveikio, bet preliminarius duomenys turime. Jie rodo, kad E, direktyva vis plačiau įgyvendinama, tai pozityvu. E, mes matome, kad nuo 1200-2012 iki daugiau kaip 3015 metais paskelbta viešųjų konkursų 9000-2011-2015 metais. Matome, kad tikrai didėja skaičius tokių viešų konkursų. Jeigu pažiūrėsime į vertę per metus sutarčių didėja sumos e, nuo 1500 milijonų eurų 12 metais iki virš 19 e, milijonų eurų 15 metais. E, ir tai yra preliminarūs skaičiai, juos dar reikės patvirtinti. Prale. Mes žiūrime ir kitus e, elementus, pavyzdžiui, pirkimai viešie gynybos srityje nepatenkantis į e, direktyvos sritį. Mes dirbame, kad būtų galima e, laiky, užtikrinti visų lai, taisyklių laikymasi ir kad nebūtų iškraipyta rinka. Taip pat siekiame e, pateikti gairias dėl išimčių direktyvos, renkėme gairias dėl vyriausybės išimčių ir taip pat dėl tarptautinių vyriausybių organizacijų. E, išimties. Mes siekiame sustiprinti MVI galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose šioje srityje ir Europos parlamento rezoliucija minėta pernai metų apie tai kalba. Mes e, sprendžiame šias rimtas sudėtingas problemas, turime specialią ekspertų grupę, e, kurioje yra valstybių narių atstovų ir pramonės atstovų. Mes taip pat tikimės, kad e, grupė rūkdienį jau pateiks savo išvedas. Dabar antrasis aspektas paketo, tai yra perdavimų e, direktyva. Mes šiuo metu vertiname situaciją, atliekame vertinimą, kuris bus e, Europos parlamentui ir tarybai pateiktos ataskaitos pagrindas. Mes tą padarysime vėliau šiais metais. Kaip jūs žinote, iš ankstesnės analizės diskusijų su valstybės narėmis, kontaktų su pramonė, naujos priemonės e, numatytos šioje direktyvoje nenaudojamos taip, kaip buvo tikėtasi. Taigi galima kalbėti apie bent jau galimybės pagalvoti ar susirūpinti. Žinome, kokios yra pagrindinės problemos. Trumpai tariant, mes girdime, kad perdavimo licencijos išduodamos valstybių narių kol kas yra labai skirtingos dėl turinio e, dėl produktų, kurie yra įtraukiami ir dėl sąlygų, kurios yra nustatomos. Uh, toms licencijoms. Yra labai daug fragmentacijos įgyvenant direktyvą, įmonės taip pat e, turi e, būti patvirtinos, kad galėtų naudotis licencijomis, bet kol įmonės nesukuria papildomos, ver... nemato e, papildomos vertės, nėra supaprastinimo, jos nemano, kad sertifikavimo procesas yra kažkas joms įdomus ar kad verta e, jame dalyvauti. Gal 40 įmonių ES yra tik tai sertifikuotos ir tai yra kur kas mažiau negu buvo tikėtasi. Kad įveiktume šias problemas, komisija su valstybės narėmis e, sukūrė specialią darbo grupę, keistis praktiką ar derinti geriau įgyvendinimą šios direktyvos. E, apimant e, apibrėžimą nejautrių produktų bendrą ar sąrašą, ir kurias valstybės narės taikytų išduodamas licencijas perdavimams ir e, galvojama, kaip padaryti sertifikavimą patrauklesnį įmonėms. Mes tikimės, kad šios intensyvios diskusijos diskusijos bendarbiavimo dvasia leis e, sukurti pasitikėjimą tarp valstybių narių ir iki ataskaitos pateikimo apie direktyvos įgyvenimą duos e, jau tam tikrų rezultatų. Baigdama. Noriu pasakyti, kad mes tikrai sutarėme dėl to. Mes manome, jog vidaus rinka gynybos srityje yra labai svarbu, jos reikia daugiau. Šiais metais vėliau komisija pateiks gynybos veiksmų planą. Uh, Mes tikimės e, veiksmingo gyvenimo abiejų direktyvų ir tai bus dalis to mūsų veiksmų plano. Mes taip pat galvojame, kad šis veiksmų planas turėtų būti platesnis, reikia daugiau vidaus rinkos priemonių. Ir e, tikimės rasti būdų, kaip paremti, paskatinti bendradarbiavimą gynybos srityje apskritai. Ačiū uždėmesi. Merci beaucoup, mad... Labai ačiū, ponia. Žinoma, mes pritarėme tokiems patiems tikslams, aš jau tą patvirtinau ir jūs tai jau žinote. Ir taip pat klausydamasis to, ką jūs sakėte apie tas dvi direktyvas ir apie naujausius poslinkius. Jūs kalbėjote apie tai, kiek tos direktyvos yra perkeltos ir panašu, kad e, yra nemažai skirtumų. Ir manote, kad e, netgi ten, kur yra direktyvos perkeltos, dar vis tiek reiks atlikti nemažai darbų ir tikimės, kad galiausiai tas darbas bus užbaigtas. Taigi dėkoju Jums ir dabar norėčiau pakviesti pirmos diskusijos dalyvius. Dėkoju visiems, kurie atvykote šį vakarą, tai yra dėkoju visiems eksper, ekspertams. Ir pirmiausia, pirmose diskusijose, kur pasakys du kalbėtojai, mes aptarsime viešųjų pirkimų direktyvą. Ir čia yra du kalbėtojai, Pirmiausia, daktaras Martinas Tribus, kuris yra teisės ir Europos teisės ir politikos profesorius Birmingemo teisės mokykloje ir taip pat ponas Tomi Nordberg, kuris yra Suomijos gynybos ministerijos vyresnysis patarėjas. Taigi, siūlyčiau jums 80 e, minučių kiekvienam e, kalbėti. Jūs naudosite skaidres tikriausiai. viskas jau paruošta. Gal šiek tiek prigesinsime šviesas salėje. Nežinau, ar įmanoma tą padaryti. Ir dabar žodis jums. Prašau. Uh, Mr. Chairman, uh, ladies and gentlemen. Uh... Ponios ir ponai, aš prieš pradėdamas norėčiau padėkoti Europos parlamentui, o ypač šiam komitetui už kvietimą dalyvauti šiame seminare. Aš esu vienintelis akademikas šiame seminare ir iš tikrųjų kiekvienam akademikui yra didžiulė garbė kreiptis į Europos parlamentą. Prieš pradėdamas noriu pasakyti štai ką. Visų pirma, reikėtų išsiaiškinti, ar ši viešųjų pirkimų gynybos rytie direktyva yra veiksminga. Prisiminkime, koks yra šios direktyvos tikslas. Šios direktyvos pagrindinis tikslas yra suteikti saugumui ir gynybos sektoriams tinkamus instrumentus tam, kad šie sektoriai galėtų uh, spręsti saugumo ir gynybos klausimus, taip pat ir nacionalinius klausimus e, vidaus rinkoje. Na ir tam reikia e, siekti sumažinti 356 straipsnio taikymą praktikoje. Ir e, naudotis ankstesnėje direktyva, 2000 m. 18 direktyva ir e, ieškoti e, specialių e, sprendimų būtent saugumo ir gynybos sektoriams, tam, kad nereikėtų naudotis 358 straipsnių. Tai galima padaryti dviem būdais. Visų pirma, tam, su tam tikrais apribojimais, naudantis lankstumo principu, taip pat ir naudant pakaitalus. Turiu pasakyti, kad buvo e, e, įtraukta papildomų išimčių, kurių nebuvo 2004 m. 18 direktyvoje. Na ir e, tos išimtis yra susijusios su vairiais tyrimais, moksliniais tyrimais. Ir šios 2004 m. 18 direktyvos taikymos rytis nėra tokia plati. Toliau lankstumas tai yra labai svarbus aspektas. Uh, Dar beje paminėsiu, kad pati konkurencingiausia procedūra tai yra viešieji pirkimai ir bandoma pereiti prie um, dėrybų. Tai reiškia, kad galima naudotis dėrybinę procedūrą. Um, su iš ankstiniu paskelbimu Ir čia situacija skiriasi nuo tos direktyvos, kuri yra taikoma viešojo sektoriaus direktyvoje. Toliau alternatyvų naudojimas. Tai yra susijęs su užskaitomis. Ir tai yra tikrai labai jautrus klausimas. Užskaitos praktiškai nesuderinamos su e, vidaus rinkos tokiais principais kaip laisvas prekių judėjimas, nediskriminavimas ir taip toliau. Šio principo praktiškai su vidaus rinkos principais suderinti neįmanoma. Vidaus e, rinkos e, veikimui tai padarytų neigiamą poveikį. Tai kokia išeitis pasirinkta direktyvoje? Ten konkrečiai apie užskaitimus offsets nekalbama. E, bet kalbama apie tam tikrą subrangovų režimą. Aš netrukus plačiau šį klausimą pakomentuosiu. Kas šioje direktyvoje pasiteisino? Paskui kitoje skaidrėje pamatysime informaciją apie tai, ką galima patobulinti. Turiu pasakyti, kad ši direktyva yra gerai parengtas instrumentas, ji buvo rengiama keletą metų tos ribančios nuostatos e, pasiteisina tikrai daugeliu atveju. Ir e, dabar vietoj 356 straipsnio yra naudojamos būtent e, tam tikros ribojančios nuostatos. Direktyva yra labai lanksti, tai yra jos privalumas, ypač jeigu naudojamas dėrybinė procedūra, e, iš anksto apie tai paskelbus rangovams. Ir manau, kad ir toliau toks principas turėtų būti taikomas. Toliau aprašymas. Yra smulkiai aprašomi įvairūs viešųjų pirkimų e, etapai. Yra užtikrinamas e, informacijos saugumas, galbūt e, daugiau problemų kelia siuntimo saugumas. Toliau peržiūra ir teisinės gynybos priemonės. Šie principai irgi pasiteisino, bet girdėjau, kad Buvo tokia atveju, kai net buvo kreiptas į, į teismus ir tai irgi kėlė problemų. Dabar direktyva buvo įgyvendinta visose valstybės narėse, kai kur buvo vėluojama. Ir ši direktyva naudojama, nors jis skirtingai gyventinama valstybėse narėse. Kai kurios valstybės narės, jie vadovaujasi jau daugelį metų, tai yra Vokietija, Junktinė karalystė, Prancūzija tai buvo keli pavyzdžiai. Ir yra tokių valstybių narių, kurios dar net nepaskelbė e, nei vieno e, viešojo konkurso iki 2015 metų. Taigi, gal ta direktyva ir e, egzistuoja, bet niekam tai nerūpi. Dabar, ką būtų galima patobulinti direktyvoje? Reikėtų daugiau aiškumo galbūt direktyvą reikėtų šiek tiek papildyti, kai ką gal reikėtų išbraukti. Ir manau, kad reikia daugiau konkretumo. Kiek supratau, komisija jau rengia gairias apie tai, kaip reikėtų patikslinti kai kurias išimtis, tai yra būtina, ypač kai kalbame apie pirkimus tarp vyriausybių. Ir, kai, ir, ir taip pat reikia patikslinti tarptautinėms organizacijoms taikoma išimti, bet man atrodo, kad ta išimtis jau rengama. Toliau dėl taikymos ryties. Galbūt direktyvos priedė būtų galima nurodyti e, institucijos, kurioms ši direktyva būtų taikoma, nes dabar ne visiems ekspertams aiški taikymos rytis. Toliau procedūros, kaip jau ir e, sakiau anksčiau, iš tikrųjų direktyva labai gera, gerai parengta. Ir aš nelabai suprantu, kam reikia to konkurencingumo dialogo, jeigu jau galima naudotis e, dėrėjimosi procedūra be iš ankstinio paskelbimo. Yra keletas e, šalių, kurios e, naudoja konkurencingumo dialogą ir civilinėje srityje. Ir e, jos yra vienintelės, kurios čia turi patirties, įvardinsiu, kaip pavyzdžiui, su Junktinė karalystė ar Prancūzija. Taigi tas konkurencingas dialogas galbūt jį būtų galima iš viso ištrinti, nes uh, E, e, tokį dialogą jau leidžia e, dėrėjimosi procedūra su šankstiniu paskelbimu. Gynybos sektorėje vyksta viešieji pirkimai, kai reikia įsigyti amunicijos, kai kurios įrangos. Ir galbūt čia visai būtų galima naudotis laisvąją procedūrą. Tuomet būtų galima pasirinkti iš didesnio skaičiaus alternatyvų, viskas būtų lankščiau. Dabar dėl ICT direktyvos arba siuntimo e, direktyvos. Patikimas tiekimas yra labai svarbus klausimas. Kai e, pirkimas vyksta kitoje valstybė narėje, Kodėl tam reikia kažkokių tai licencijų? Ar 28 valstybių narių gynybos ministerijomis nepasitikima? Ir beje, direktyvoje jau išdėstyta mintis, kad reikėtų taikyti išimti valstybių narių gynybos ministerijoms. Iš jų neturėtų būti reikalaujama jokių licencijų. Čia reikėtų didesnio liberalizavimo. Tai būtų įmanoma visai ir pagal dabartinės direktyvos formuluotas, galbūt tas direktyvas net nereikėtų keisti. Nes iš tikrųjų labai viskas priklauso nuo to, kaip direktyva yra perkeliama. Na, dabar dėl užskaitų. E, na, yra taisyklės dėl subrangovų, bet jos yra gana sudėtingos, nelabai kas jomis naudojasi, manau, kad žmonės jų tiesiog bijo. Bet ir, ir e, tuo ir baigsiu. E, noriu pasakyti, kad mes kažkaip tai galvojame, kad 2011 metais e, direktyva jau bus perkelta ir prabėgus penkeriems metams, 2016 metais mes jau galime kalbėti apie peržiūrą. Bet direktyvos e, įgyventinimas labai vėluoja ir dabar dar per anksti kalbėti apie peržiūrą. Manau, kad reikėtų dar šiek tiek daugiau laiko. Labai ačiū. Ačiū, ponė Tibus. Iš tiesų buvo labai įdomu. Aš viena, vienu sakiniu apibendrinsiu, kaip jūs sakėte, gynybos sektoriui reikalingos priemonės ir kad direktyva būtų labiau priderinta prie gynybos politikos ryties, bet puikiai suprantu, ką jūs kalbėjote apie taip pat ir tai, kad labai skirtingai yra perkeltos šios direktyvos pirmininkė Potyga irgi apie tai kalbėjo. Taigi dabar žodis iš karto kitam kalbėtojui ponui Nordbergui. Ir jūs esate kaip ir iš kitoje pusėje. Nes jūs esate klientas, jūs esate direktyvos vartotojas. Ir taip pat kalbant apie direktyvos perkelimą, esate iš tos šalies, kuri susiduria su praktinė, prakt, iš praktinės pusės su šia direktyva. Taigi dabar žodis jums. Pone, ponios ir ponai, gerb... pirmininkė, pirmiausia dėkoju už galimybę šiandien kreiptis į komitetą. Taip pat dėkoju už galimybę pristatyti ir, kaip buvo pasakyta, mažesnės valstybės narės nuomonę aš pasinaudosiu galimybę, galimybę ir trumpai pristatysiu Suomiją ir mūsų sistemą, kad jūs galėtumėte geriau suprasti, kokia yra mūsų situacija kaip šalies, kaip pirkėjos Europos gynybos rinkoje. Suomija karinė prasme nėra sąjungininkė su kitomis šalimis ir, kaip matome žemėlapyje, ir esame dešiniajame kampelėje, turime ilgą bendrą sieną su Rusija, sausumos sieną. Pas mus yra šauktinių armija, tai reiškia, kad visi vyriškiai turi atitarnauti armijoje nuo šešių mėnesių iki metų paprastai. Kalbant apie mūsų sistemą, mes ypatingą dėmesį skiriame saugumo priemonių tiekimui, e, ypatingai atsižvelgdami savo geografinę padėtį, politinę sistemą, kadangi neturime karinių sąjungininkų. Uh, Mūsų gynybos biudžetas per metus siekia 2,5 milijardo eurų. Iš tų lėšų mes investuojame į gynybos priemonės maždaug 600 milijonų eurų. Aišku, kasmet tie skaičiai šiek tiek varijuoja, bet daug maž tokie yra bendri skaičiai. Turime gynybos pramonę, tai yra daugiausia mažos e, vidutinės įmonės. Ir mums yra svarbu tai, kad Mūsų vertinimu, mūsų nacionalinė gynybos pramonė yra labai svarbi nacionalinės gynybos dalis. Mūsų pramonė eksportuoja apie 40-60 procentų visos savo produkcijos. Ir turint omenyje tai, kad mūsų vidaus rinka nėra milžiniška, mūsų pramonė taip pat turi priekiauti ir su kitomis šalimis. Europos gynybos rinka mūsų vertinimu ir sukaupus penkerių metų patirtį įgyvendinant direktyvą yra štai kokia. Šiuo metu vis tiek dar mes pirkti nacionalinio pirkimo, pirkimų šalyje vis tiek yra daugiau. Tiekimo grandinės vis dar formuojamos paliai nacionalinės sienas, Taip pat trūksta tarp valstybinio bendradarbiavimo. Mūsų tikslas, mūsų kaip mažos valstybės narės tikslas, šalies, kuri yra perkanti šalis, tai reiškia dėl to, kad mūsų pramonė bazė yra nedidelė, mes negalime supirkti visų gynybinių sistemų namuose, turime pirkti iš kitų Europos šalių, taip pat iš trečiųjų valstybių. Taigi, ko mes tikimės? Pirmiausia, Mes tikimės e, mums primtinų ir tinkamų, mūsų pajėgoms tinkamų įrenginių, mums reikalingi tokie įrenginiai mūsų karinėms pajėgoms, kad jie galėtų atlikti misijas ir šalies viduje, turint omenyje krašto gynybą ir taip pat e, tarp, tarptautinėse operacijose. Vyriausybei, pirkėjui labai svarbu ir, aišku, tokie pirkimai, kurie nebūtų per brangus, nes e, mes irgi nukentėjome dėl taupimo politikos, buvo apkarpytas mūsų biudžetas ir nors Suomijos vyriausybė iš principo tikisi, kad gynybos administracija įsigys, kuo galima geresnės kokybės ir kainos santykio įrenginius. Ir taip pat mes savo rinkoje siekiame turėti konkurencingą europinę gynybinę bazę, pirminę bazę visoje Europoje. Ir e, ta visa europinė rinka mums yra labai svarbi, nes, kaip sakiau anksčiau, mums gynybos pramonė yra ne tik bet kokia eilinė pramonė, bet yra ta pramonė, kuri yra gyvybiškai svarbi siekiant apsaugoti esminius saugumo interesus mūsų šalyje. Taigi mes manome, kad naujos dabartinės priemonės, jos išties yra bendros rinkos dalis, tačiau čia yra keli ryškus bruožai, skirtumai, į kuriuos mes turime atsižvelgti, galvodami apie vertinimą ir direktyvos keitimus galimus arba naujos politikos formavimą. Kaip to pasiekti? Pirmiausia, Mes manome, kad mums šiuo metu trūksta bendro supratimo. Turime stambių gaminančių šalių ir taip pat nedidelių perkančiųjų valstybių, kurios irgi turi savo pramonę. Ir aš nemanau, kad mes labai vienodai dabar vertiname šią problemą ir trūksta to ne tik bendro problemos supratimo, bet taip pat ir bendrų sprendimų. ir šalia valstybių narių. Tas pats pasakyti nėra apie komisiją kaip suinteresuotą pusę ir kitas ES institucijas, e, tikėtina, žinoma, be jokios abejonės ir parlamentą. Antras dalykas, ko reikia. Mūsų vertinimų reikia paskatų, reikia sukurti paskatas tam, kad rinkai, kad būtų daugiau tarp valstybinio bendradarbiavimo. kuriant paskatas reikia nepamiršti, kad tai yra specifinė rinka, tai yra vyriausybinis verslas, nes faktiškai klientas yra tik vienas, tačiau tuo pat metu turime sukurti tokią aplinką, kur stambus rangovai turėtų pakankamai motyvų ir paskatų atverti savo tiekimo grandinės visoje Europoje. Galiausiai mums taip pat reikia atsisakyti kliūčių. Mes turime panaikinti tas kliūtis, kliūtis kurios dabar egzistuoja tarp valstybiniam bendradarbiavimui, tiek tarp valstybių narių ir ypač tarp pramonės veikėjų. Turime turėti tokias tiekimo grandinės, kur būtų narių iš stambių šalių ir iš mažesnių valstybių, kad geriausias inovacijų potencialas būtų sukuriamas Europos gynybos sektoriuje. Ačiū. Ačiū, ponė Nordbergai. Jūs teigiate, kad esate iš šalies, kurią laikote maža valstybė. Jūs taip sakėte, ne aš. Na, mes esame įsitikinę, kad net ir ne pačiose didžiausiose valstybėse narėse. Gynyba yra didelė rinka, nepriklausomai nuo šalies dydžio gynybos rinka yra vis tiek nemenka. Jūs teigiate, kad daug, daugiausia gyvente pagal nacionalinės integracijos logiką ir e, prisimenant jūsų paskutinę skaidrę, kur sakėte, kaip to pasiekti, jūs minėjote tikrai tuos tikslus, kurie mums irgi labai svarbus ir primtini. Taip pat jūs sakėte, kad reikia laiko, reikia laiko, kad jūsų šalis įsibėgėtų tuose procesuose. Ir aš manau, kad atėjo laikas dabar suteikti žodį poniai Galpelč, kuri yra mūsų pranešėja IMKO komitete. Ji rengė 2015 metų tekstą, kad ji dabar galėtų sureaguoti į du tuos išklaustus pasakymus. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, kolegos, mėlys pečiai, norėčiau Jums padėkoti už du puikius pasisakymus. Aš visiškai sutinku su prelegentais. Visi mano kolegos laikosi nuomonės, kad gynybos rinka yra labai ypatinga čia nėra taikomi tradiciniai požiūriai. Ir mes visiškai pritarėme tam, kad reiktų pasiekti to, kad Europos rinka būtų konkurencinga. Aš labai džiaugiuosi, kad ši direktyva tapo sėkminga, sėkmingai yra įgyvendinama, nors pritariu ir toms nuomonėms, kad e, tai buvo svarbus žingsnis, tačiau dar laukia ilgas kelias. Mes kaip Imko komitetas, aišku, žinome, kad rinka yra labai susiskaldžiusi. Tačiau taip pat suprantame, kad e, ši rinka negali būti per daug reguliuojama. Aš sutinku su, su tais, kurie teigia, kad reikia sukurti praktinės taisyklės ir leisti rinktis viešųjų pirkimų būdu. Atviros ir dėrybų procedūros, aišku, yra tinkamas sprendimas ir taip pat suinteresuoti tos pusės turi priimti savo sprendimą. Reguliavimas yra būtinas, tačiau rinkos per daug reguliuoti negalime. Taip pat labai svarbu, kad vidaus rinka būtų be kliūčių arba bent jau turėtumėme žengti svarbius žingsnius tam, kad tų kliūčių būtų mažiau. Kai rengiau šį pranešimą, buvo keliami labai svarbus klausimai, buvo labai audringos diskusijos apie juos. Pro, profesorius Tribusas e, paminėjo tą klausimą, bet nedetalizavo. Būtent tai yra kompensacijų klausimas. Mūsų požiūris e, kaip ir panašus, tačiau tuo pat metu Buvo teigiama, kad tai yra kliūtis visapusiškam e, vidaus rinkos įgyvendinimui, tačiau mes turime surasti būdų, kaip jų atsisakyti. Mes taip pat e, sutinkame ir, ir tikimės, kad po peržiūros artimiausioje ateityje mes to pasieksime, būtent, kad jeigu ES rinka bus vieninga rinka, kaip sakė ponas Nordbergas, yra mažų ir didelių valstybių, aš čia neturiu galvoje Suomijos, bet yra stambių ir mažų. Ir politikos yra priimtinos tik tuomet, jeigu tai galėtų būti bendra ES politika ir jeigu tai yra pritaikyta prie valstybių narių situacijų ir taip pat reikia žengti daugiau žingsnių šioje srityje. Aš tikiu labiau paskatomis, o ne sankcijomis, visuomet tokiu būdu pasiekėme geresnių rezultatų ir tai taip pat atsispindi ir mūsų pranešime. Mes tikime pozityviomis paskatomis, mes turėtumėme tokius padrasinančius veiksnius surasti. Taigi norėčiau padėkoti dar kartą kalbėtojams ir pasakyti, kad tai yra puikus indėlis mums rengiant tolesnį pranešimą. Dėkoju. Ačiū. Andrėja Švab, EPP koordinatorius, prisijungė prie mūsų. Ar tu turėtum klausimų, Andrėjau, ar pastabų? Ja, merci beaucoup, euh, euh, monsieur le président. Um, euh, zunächst mal. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad šiandien po pietų galime pasvarstyti šią vidaus rinkai labai svarbę temą. Aš turiu klausimų, nes e, pas mus atėjo ekspertai ir jie sakė, kad e, be abejo mes kaip Europos parlamentas e, gynybos srityje suprantame, kad Jie, jos laikosi nacionalinių interesų. Aš prisimenu, kad neseniai mes patvirtinome saugumo direktyvą. Prireikė ne vieno mėnesio, kol valstybės narės pasiekė rezultatų. Globaliame skaitmeninėme laikmetyje e, reikia kalbėti ir apie kibernetinį saugumą. Valstybėms narėms e, tenka užduotis užtikrinti nacionalinį saugumą, bet kai kalbame apie tarpvalstybinius aspektus ir kai reikia užtikrinti skaitmeninių paslaugų saugumą, tuomet e, reikia imtis ir bendrų veiksmų saugumo labui. Ir kaip supratome iš prezentacijų, dar nepakankamai toli pasistumėta į priekį dėl e, pirkinių siuntimo saugumo. 296 straipsnis e, yra glaudesnio bendradarbiavimo pagrindas. E, iš tikrųjų, svarbu remtis ne vien tik tais nacionaliniais kriterijais, bet ir būtent 298 straipsnio. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnių diskusijų. Propose, si voulez, deux... e, dabar norėčiau paklausti ekspertų kitų, ar norėtumėt po minutę pasisakyti ir sureaguoti į vienas kito e, pasisakymą ir atsižiūrėdami kolegų mintis. Ar ponė E, Tribius, jūs turėtumėte kokiu nors minčių. Aš norėjau pasakyti kai ką dėl pirmojo pasisakymo. Reikia galvoti ne tik apie sankcijas, bet ir apie paskatas. Direktyva yra susijusi su sankcijomis ir ne viskas yra dar nusistovėję. E, ne tik komisija savo veiksmais darys spaudimą, versdama valstybės narės pristaikyti prie direktyvos, bet labai svarbus spaudimas atsiras iš nacionalinių teismų, iš teismų sistemos. Valstybės narėse, kaip pavyzdžiui, konkursų paraiškų teikėjai nepatenkinti tuo, kaip taikoma direktyva, pasinaudos galimybę priversti valstybės narės e, veikti, pavyzdžiui, pakeisti konkurso sąlygas ar atlyginti žalą. Ir tą aš norėjau pasakyti. Antras e, momentas. Aš džiaugiuosi, kad būtent e, kažkas tą paminėjo, nes tą reikia kartoti nuolatos. Pernelyg akcentuojama nacionalinio saugumo klausimai. Nesakau, kad tai nėra labai svarbu, bet argumentas e, tai yra tarsi prieš vidaus rinką. Ir jeigu bus suprantama, kad e, sutartyje, pačioje toje savokoje ir direktyvoje visuomet e, atsis, iš to išplaukia tam tikras pavojus piknaudžiavimo. Uh, Aš dėl to, kad nenoriu suteikti, pavyzdžiui, kažkam e, sutarties ar dėl saugumo dalykų, galiu pasakyti, kad aš tam ir tam ne, nesuteikiau galimybės dalyvauti. E, prašom, ponė Norbergai. Dėl to, kas buvo pasakyta apie bendradarbiavimą ir e, būtinybę apginti nacionalinį saugumą, užtikrinti nacionalinį saugumą. Tie klausimai e, nėra išskirtiniai, kažkokie ekskluzyviniai. Iš vyriausybės pozicijų žiūrint bus visuomet tam tikrų gynybos elementų, kurie bus susiję tik su nacionaliniais veikėjais. E, yra jie skirtingi šalyse, bet vis tiek visuomet bus tokių. Yra labai daug sričių susijusių su pajėgumais, kurie nemakliuva į tas ypatingas zonas. Ir tose e, srityse reikėtų plačiau bendradarbiauti vyriausybėms, e, pramonės sektoriams. Pateiksiu Jums pavyzdį. Prieš keletą metų Suomija ieškojo e, kovinių tankų, e, reikėjo sustiprinti pajėgumus ir buvo kelios galimybės, pavyzdžiui, atnaujinti mūsų dabartinį e, parką ar pirkti daugiau tankų. Ir trečia galimybė buvo nusipirkti iš kitos vyriausybės papildomos įrangos. Ir pasirodė, kad tai buvo daugiausiai sutaupyti leidžiusi galimybė. Mes užsitikrinome norimus pajėgumus, vyriausybė, kuri turėjo perteklinius e, išteklius, e, pardavė juos, gavo pinigų ir e, nebuvo pasikliaudota gynybos direktyva dėl tos priežasties, kad vyriausybės nepakliūva į direktyvos apriepti. E, dėl specifikos, bet taip pat tai rodo bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir tai yra svarbus elementas. Taip yra visuomet ir bus saugumo e, interesai esminiai, bet, e, bet papildomai prie tų sričių yra daugybės galimybių bendradarbiauti ir pagerinti tai, kaip mūsų rinka šiuo metu funkcionuoja. Ačiū. Labai ačiū. Jūs nepaprastai įdomiai kalbate, nes e, kalbėjom visai neseniai apie pasidarėjimą ekonomiką, žiedinę ekonomiką ir jūs pademonstravote, kaip galima e, užtikrinti gerą bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kaip optimizuoti e, pirkimus. Tikrai labai įdomu išklausyti buvo jūsų, netgi pasidalomoji ekonomika gali, pavyzdžiui, būti pritaikyta uh, E, tokioje srityje kaip gynyba. Pone Tripius, jūs kalbėjote apie sankcijas. Komisija, e, pavyzdžiui, jeigu nusprendžia taikyti sankcijas, netaip lengva tą daryti, bet e, jeigu kalbėsime apie teismus, taip, viešiai pirkimai su to susiję ir teismai gali taikyti sankcijas, kurios verstų deramai elgtis taik, veikti pagal taisyklės, e, kartais priimami e, sprendimai viešųjų pirkimų srityje yra negeri, netinkami ir reikėtų siekti, kad to būtų kaip galima mažiau ir ypač gynybos srityje. Dabar iškart periname prie antrų, antro etapo mūsų klausimo. Kalbėsime apie perdavimų direktyvą gynybos srityje, tai yra su gynyba susijusių produktų siuntimas, tiksliau tariant, e, pasisakys e, Thierry Kalje, kuris e, nacionalinėme gynybos sekretorijete generalinėme Prancūzijoje yra valstybinė institucija ir taip pat pasisakys e, Spenceris Chilvers, kuris e, eksporto kontrolės politikoje vadovauja Rolls-Royce grupėje. Prašom. Pone Šalie, jūs pirmasis. Labai ačiū pirmininkė. Aš pabandysiu iš prancūzijos e, pusės pasižiūrėti ir pakalbėti, kaip mes taikome produktų siuntimo e, direktyvą, kaip dirbame su valstybės narėmis ir komisija. E, buvo ką tik tai kalbama, kad reikia kalboti, kaip, kaip galima geriau panaudoti direktyvoje numatytas priemonės ir kaip, pavyzdžiui, mes galėtume siekti geriau įgyvendinti e, reikalavimus valstybėse narėse. Nuo pat pradžių reikia pasakyti, kad Prancūzija e, mano, jog ši direktyva yra pagrindinis bene dokumentas, kuris gali užtikrinti uh, Europos pramonės sustiprėjimo gynybos srityje, užtikrinti didesnį konkurencingumą, nes tai yra susijęs su perdavimo, siuntimo palengvinimu ES viduje ir tokiu būdu būtų galima optimizuoti tiekimo grandinę, kur šiaip jau tampa transnacionalinė vis dažniau. Tai reiškia, kad mums ir jiems e, išnyks uh, kliūtys, kurios e, egzistavo iki 2009 metų ir aš galėčiau pasakyti, kad pramoniai e, e, bus mažiau administracinių suvaržymų kliūčių ir bus galima apsirūpinti gaminiais, kuriuos gamina kiti subjektai Europos Sąjungoje, kitose valstybėse narėse ir tai gali sustiprinti Europos gynybos pramonės ir mokslinę bazę. E, direktyva dėl e, perdavimų ES viduje iš tikrųjų skirta tam, kad būtų pagerinta situacija. Prancūzijoje mes darome du dalykus. Pirmiausiai siekiame, e, kaip galima geriau įgyvendinti šią direktyvą. 2012 metais reikėjo ją perkelti pirmiausiai į E, nacionalinę teisę ir tuo pačiu metu mes pasinaudojame progą ir e, reformavome savo e, eksporto kontrolės sistemą, nacionalinę sistemą, direktyvą. Yra vienas dalykas ir mes galėjome suderinti šios du aspektus ir atlikome savo sistemos išsame reformą, Ir e, anksčiau e, būdavo speciali sistema taikoma, kai reikėdavo suduoti iš ankstinį e, leidimą kiekvienu atveju atskrai prieš išvažiant gynybos prekes. Dabar yra vienas leidimas ir administracinių požiūrė supaprastinta sistema. Mes taip pat bendrasis licencijas esame išdavę maždaug 10 ir 48 E, subjektai e, gavo kitus sertifikatus ir jeigu yra įmonė sertifikuota, tai ji gali e, apsirūpinti tam tikromis prekėmis, nesikreipdama dėl licencijos kiekvieną kartą, ji turi dėl visos įrangos bendrą licenciją ir gali kreiptis į kitą gamintoją kitoje valstybėje narėje pagal uh, tiekimo grandinė, e, nereikia, kad e, e, ir tie gamintojai pagal bendrą licenciją gali eksportuoti savo gaminius. Ir direktyva pradžioje pažiūrėsime, kaip buvo įgyvendama, ne visur vienodai, ne visos valstybės narės ėmėsi savo prievalių ir mes tą žinome. Bet e, ką galime pasakyti? Direktyva suteikia mums visas būtinas priemonės. Tai yra priemonės, kurios yra nepaprastai stiprios ir kol kas nepakankamai jomis naudojamasi, nes mums dar trūksta suderintų veiksmų tarp valstybių narių. Ta galima aišku lengvai paaiškinti, nes uh, yra skirtumai tarp valstybių narių ir e, nebūtinai vienodai sparčiai direktyva yra perkeliama į nacionalinę teisę nevienodų greičių. Tai yra daroma ir, kaip buvo ką tik tai sakoma, reikia šanti kliūtis ir mes dabar gal tik tai pusiaukelę esame pasiekę ir bandome, bandėme pradžioje dirbti su uh, valstybėmis narėmis, e, tokiamis kaip Vokietija, Ispanija, Švedija pra, e, ir Prancūzija, aišku, yra tame rate ir mes e, Dirbame toliau su komisija ir su kitomis valstybėmis narėmis ir mūsų taikomas metodas e, pakankamai gerai funkcionuoja. Mes 15 metų sausio mėnesį jau buvome įveikę pirmąjį etapą, apie tai kalbėjo komisijos atstovai ir vienas iš pirmųjų dalykų e, bendrosios licencijos naudojimo platesnis, e, suderinant turinį tarp valstybių narių ir dvi bendrosios licencijos išduotos E, dėl eksporto į kitas valstybės narės ir e, dėl, kita licencija skirta sertifikuotoms įmonėms. Ir tai ir e, tie sertifikatai ir licencijos yra be nestipriausi direktyvos elementai ir tai skirta tam, kad būtų galima užtikrinti dėsnį pasitikėjimą tarp valstybių narių, dernant sąrašą ir tokie dalykai, kurie numatyti e, direktyvoje, kaip kad bendroji licencija ir sertifikatai, tie dalykai pradės veikti geriau. Ir kitas pastebėjimas techninis. E, reikia prisiminti, kad pramoniai reikia metodikos, kuri leistų lengviau klasifikuoti gaminius. Pavyzdžiui, jeigu e, yra karinė, kariniai gaminiai, E, tai jie būtų aiškiai klasifikuojami ir e, kaip juos naudoti. Žinome, kad Junktinės valstijos e, jau taiko tam tikrą praktiką gaminiams, kurie apibrėžimi kaip specialaus dizaino suprojektavimo skirto kariniai, kariniam naudojimui. Komisija ir 22 valstybės narės daug dirba tam, kad būtų atlikta gilesnė analizė. Nuo pernai sausio mėnesį buvo surenkti e, penki seminarai, devyni seminarai ir mes jau sugebėjome suderinti vieną sąrašą, e, sąrašą, kuris jau e, galioja 28 visose valstybės narėse dėl dviejų bendrųjų licencijų ir uh, sertifikuotų įmonių. Tai yra nepaprastai svarbu. Antras aspektais - reikia e, dar dirbti, nes ne visos e, valstybės narės e, dar daug ką padariusios, mes tos 22 minėtos šalis ir komisija dirbame tokiais, ties tokiais klausimais kaip reeksportas ES viduje. E, prekių e, judėjimas ES viduje ir e, galimybė eksportuoti prekes į trečiasią šalis. Yra labai daug skirtumų tarp valstybių narių, žiūrint jų praktiką ir tradicijas. Komisija ir valstybės narės dirba toliau. E, bendras įrangos e, sąrašas sertifikuotoms įmonėms ir gynybinėms e, pajėgoms, gynybos pajėgoms toliau eksportas ir mes galvojame, kad būtų galima sudaryti baltąjį sąrašą, kuriomis pasitikė ES, kurias galima eksportuoti tas prekes, kurios patenka į bendrąją licenciją. Antras aspektas. Ir mes e, toliau e, plėtosime e, tą savoką specialus dizainas ar supraktavimas kariniai, kariniams tikslams. Mes su JAV jau gana neblogai esame padiskutavę šiais klausimais, kadangi JAV dėgia panašią E, praktiką ir JAV reformuoja savo sistemą ir ta sistema taip pat skirta tam, kad karinė pramonė e, JAV būtų labiau konkurencinga. Ir dar vienas sritis, kurioje dirbame, yra e, sertifikavimo patrauklumo padinimas įmonėms nes komisija ką tik sakė, kad procesas sertifikavimo yra pernelik brangus, pernelik ilgas, labai daug administracinių kliūčių, lyginant su e, nauda galima, mes tikimės, kad pavyks mums rasti sprendimą. Baigdamas aš galiu pasakyti, e, kad, e, kaip jūs matote, e, mes manome, jog e, direktyvos e, nuostatos e, siektos sumažinti kliūtis tiekimo grandinėje ES, stiprinti pramonės technologinę bazę ES. Ir vienas dalykas, ko ir toliau trūksta, yra visiškas harmonizavimas veiksmų ir priemonių tarp valstybių narių ir e, tų priemonių geresnis naudojimas. Mes matome, kad e, pasiekta e, E, pažangos per pastarusius dviejus metus, bet vis tik tai reikia mums dar daug ką padaryti ir mes tuo pačiu metu galvojame, kad kai jau bus žengti kiti žingsniai, mes galėsime tikrai pasinaudoti visomis prie, e, visais privalumais, e, kuriuos numato ši direktyva ir birželį šių metų bus pateikta ataskaita ataskaitą. Komisija, kaip sakė, rengia veiksmų planą gynybos srityje ir e, sudarinus visas priemonės tikrai bus galima įgyventi visas. E, ta, visus tos privalumus, kuriuos numato direktyva dėl produktų siuntimo ar perdimo. Labai ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad e, e, tie, kas kalbės po jūsų, sureaguos į mm, tai, ką jūs sakėte, būtent į tai, kad įmonės e, galbūt turėtų būti labiau suinteresuotos e, gauti sertifikatus. Mes išklausysime taip pat e, po, pono Spencerio Chilvers, kuris galbūt ir pristatys įmonių poziciją ir požiūrį. Thank you and good afternoon. Labai ačiū, laba diena visiems. Aš atstovauju atstovauju aviacijos ir gynybos asociacija ir norėčiau pakalbėti apie keletą dalykų. Tai yra apie direktyvos įgyvendinimą, jos e, spragas, e, privalumus ir ką galima patobulinti. Visų pirma, dėl įgyvendinimo. Ko gero būtų galima pasakyti, kad pažanga labai lėta. Ir tam yra įvairių priežasčių. Iš pradžių valstybės narės atlikdavo pervedimus, e, atsižvelgdamas į konkretų kiekvieną atvejį, kai dar šios direktyvos nebuvo. Ir jos nenaudojo e, bendrųjų licenzijų, pagal kurias buvo galima atlikti daugybinius pervedimus. Valstybėms narėms e, reikėjo laiko tam, kad priprastų dirbti su bendrosiomis licencijomis. Taip pat ir pramonės ypatumai lėmė, kad direktyva buvo labai lietai įsisavinama. Kai valstybės narės paskelbė apie direktyvos įgyvendinimą, tik labai nedaug iš jų paskelbė ir atitinkamas įgyvendinimo gairias. Ir kai kurios valstybės narės norėjo, kad e, įmonė, kuri gautų e, pirkimus, turėtų tas bendrasias licencijas. Prieš direktyvą tik kai kurios valstybės narės vykdė e, įmonių atitikties programas ir suteikdavo įmonėms atestuotus įmonės statusą. Ir kai reikėjo perėti prie e, bendrųjų licencijų, tai irgi pareikalavo laiko. Taip pat e, trūko e, didesnio iškumo dėl tų bendrųjų pervedimo licencijų kitose valstybėse narėse. Taip pat komisija sukūrė ir savo domenų bazę dėl tų bendrųjų licencijų, bet komisija rėmės tik tais domenimis, kurias, kurios pateikia valstybės narės. Taip pat daug kas labai priklausė ir nuo rinkos sąlygių, sąlygų ir tai taip pat e, lėmė tam tikrus apribojimus direktyvos įgyvendinimui. Dėl trūkumų čia norėčiau paminėti keturis dalykus. Visų pirma, Europos Sąjungoje pervedimai tarp įvairių ministerijų tikrai svarbus. Mes turime pagalvoti apie pervedimo režimo poveikį plačesnėme tarptautinėme kontekste. Ir dėl to pervedimo kontrolės sistema turėtų būti vertinama kartu su ekspost kontrolės sistema. Mes taip pat manome, kad valstybės narės turėtų glaudžiau bendradarbiauti su komisija ar parlamentu, tam, kad užtikrintų, jog kiekviena pagal savo kompetencijas, pagal direktyvą ir eksporto kontrolės sistemą e, bus tinkamai atsižvelgta į nacionalinius įsipareigojimus ir pajėgumus. Tai turėtų užtikrinti e, veiksmingesnį procesą. Kai kurios valstybės narės e, vis dar e, per nelik griežtus eksporto pribojimus taiko. Ir trečia, sertifikavimo procesas sukėlė naštos ir įmonėms, ir institucijoms, kurios turėjo vertinti, ar įmonės atitinka tam tikrus standartus. Ir taip pat vertinimo procesas valstybėse narėse skiriasi. Nebuvo tikrų paskatų tam, kad įmonės prašytų tokių sertifikatų nes ta bendrųjų licencijų arba sertifikatų sistema nebuvo labai žinoma valstybės e, narės, e, valstybėse narėse įmonės laiku nesugebėjo įgyti tų globalių sertifikatų. Ir įmonės, ypač tos, kurios įsikūrusios daugiau nei vienoje valstybėje narėje, turėjo vadovautis įvairiamis nacionalinėmis interpretacijomis dėl eksporto licencijų. Ir tai taip pat reiškia, kad nebuvo sustarimo, ką reiškia pagaminta kariniais tikslais. Design for military purposes. Na dabar dėl privalumų. Ši direktyva paskatino valstybės narės uh, atsisakyti individualių licencijų ir imtis pervedimo ES viduje. Tai reiškia, kad sumažėja našta, paraškų teikimo našta pramoniai ir institucijoms. Bendrosios licencijos e, paskatino valstybės narės apie tai, susimasti apie tai, kokios, kokie kariniai produktai yra jautrus ir kurie ne. Taip pat buvo papradėta galvoti ir apie tai, kokios sąlygos turėtų būti taikomos įvairioms pervedimo rušims. Taip pat tai padėjo valstybėms norėms sukurti e, veiksmingesnės e, e, stebėsenos kontrolės sistemas. Na ir galiausiai aš norėčiau papasakoti, kaip direktyvą būtų galima patobulinti. Visų pirma, pramonės sektorius yra įstikinęs, kad pervedimai ES viduje neturėtų būti siejami su papildomais reikalavimais, kaip kad pavyzdžiui yra, kai JAF eksportuoja kažkokius produktus į ES. Reikėtų užtikrinti, kad ES pramonė neatsidurtų e, prastesnėje situacijoje negu kad JAV dėl ten vykstančių reformų. Valstybės narės taip pat turėtų e, susitarti dėl to, ką reiškia sukurtas kariniai pramoniai Design for Military Purposes. Reikėtų galbūt sudaryti e, tokių prekių sąrašą. JAV štaiko savo savokas ir Dėl to, kai kuriems produktams tiesiog netaikomi licencijavimo reikalavimai. Valstybėse norėse dėl to kila problemų. Reikėtų e, vienodos interpretacijos e, ES valstybėse narėse ir dėl to mes e, rekomenduojame, kad valstybės narės uh, susitartų dėl e, e, vienodų savokų, dėl kontrolės režimo. Valstybės narės taip pat turėtų parengti bendras europinės savokas, kurios būtų suderinamos su JAV savokomis. Mes pasisakome už harmonizuotą požiūrį dėl bendrųjų licenci, licencijų. E, joms turėtų būti sukurtas vienodas formatas. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad būtų užtikrinta galimybė pasinaudoti laisvų prekių judėjimu ES. Mes taip pat norime, kad nebūtų taikomi reeksporto apribojimai, taip pat ir atsarginiams dalims, kurias eksportuoja sertifikuotos įmonės. Na ir galiausiai sertifikuotos įmonės mano, kad dabartinė e, sistema neveikia. E, šią sistemą reikėtų iš esmės peržiūrėti ir sukurti tokią sistemą, kuri e, būtų, sukurtų netokią didžiulę naštą ir kuri būtų palanki visoms įmonėms, ne tik į sistemą integruotoms įmonėms. Mes taip pat manome, kad gynybos įmonės turėtų sukurti patikimas atitikties programas, e, kurios turėtų e, padėti joms supaprastinti savo veiklą. Ačiū. E, merci beaucoup, monsieur. Labai ačiū, ponė Čelvers. Man atrodo, kad jūs pateikite labai aiškius reikalavimus ir, kaip suprantu, jūs kalbėjote uh, visos gynybos asociacijos vardu. Dabar suteiksiu žodį poniai Kalpelts, kuri, manau, turi daug ką pasakyti, išklausiusi e, tokius vertingus mūsų svečių pasakymus. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų svečiams už tokius įdomius, aiškius pasisakymus Jų pozicija yra aiški, labai įsiklausiau atidžiai tai, ką jie sako, jų reikalavimus. Kai mes patvirtinome perdavimų pervežimų direktyvą, mes norėjome optimizuoti tiekimo grandinę. ir bandėme sumažinti administracinę naštą Taip pat mūsų tikslas buvo užtikrinti vienodas sąlygas visoms valstybėms narėms, nepriklausomai nuo jų dydžio ar geografinės vietos. Tai yra priemonė, leidžianti siekti tikslo, ji labai svarbi ir mes tikrai norime ją naudotis. Kaip girdėjome iš E, svečių yra e, dar kai kurios rytis, e, kurioms reikia aiškumo. Ir mes galime daugą padaryti, kad geriau būtų taikomos taisyklės. Dar norėčiau pasakyti, koks yra svarbus sertifikavimas ir sertifikuotų bendrovų veikla. Reikia padaryti taip, kad įmonės, kurios kreipiasi dėl sertifikavimo, nedvėjotų prieš apsispręsdamos. Reikia užtikrinti, kad nauda, kurią jos patirs, bus kur kas desnė negu kad visos problemos. Dėl to reikia peržiūrėti sertifikavimo e, procedūras. Mes neturime daug išteklių dėl to, kad e, finansai mūsų varžo, ateityje turbūt e, labai daug kas nepasikeis į gerą pusę, bet investicijos į mokslinius tyrimus ir e, taikomąją veiklą ne tik e, gynybos srityje tiesiogiai, bet ir kasdienėme mūsų gyvenime galėtume patirti daug naudos. Bet kad tai e, iš tikrųjų ir įvyktų, reikia kai ką patikslinti, kaip kad buvo e, pasakyta, pavyzdžiui, jautrus, e, netokie jautrus produktai, tai yra viena iš sričių, e, kuriuose reikės daryti aišku skirtumą tarp dviejų kategorijų. Kaip šio parlamento narė aš galėčiau pasakyti, kad tikrai mums visoms 28 valstybėms narėms yra verta įgyvendinti šią direktyvą. Tačiau, aišku, egzistuoja labai daug skirtumų tarp valstybių narių e, direktyvą įgyvendinant. Ir mes turime šią problemą spręsti, bet mes visuomet turėtume galvoti apie vieną dalyką. Kai tiek daug pinigų skiriama Europos gynybė, gynybos pramonė negali e, pralaimėti JAV gynybos pramonė. Vienas iš kalbėtojų minėjo, kaip svarbu e, deramai e, apibrėžti tam tikras savokas. Tai yra mūsų prievalė, mūsų darbas, mes turime parengti gerus apibrėžimus ir geras taisyklės. Dar kartą norėčiau padėkoti mūsų svečiams Aš jų mintis pasinaudosiu kaip amuniciją, rengdama kitą savo pranešimą. Dėkuoju, Andrėja Švab. Ačiū, pirmininkė. Na, aš ne, negaliu sublizgėti tokiamis žiniomis, kaip ką tik pasisakiusi kolegė, bet norėčiau pateikti klausimą pasisakiusiems ekspertams. Suomijos gynybos ministerijos atstovas teisingai pastebėjo, kad netaip jau paprasta pasakyti, kad nacionaliniai interesai sukuria kliučių vidaus rinkai. Iš paskutinio pasisakymo uh, e, supratau, kad kad šios rytyje vis dėlto kyra nacionalinių iššūkių, nacionalinių kliučių. Ir jie dažnai yra susiję su įvairiamis valstybių narių tradicijomis, tai sukuria įvairių sunkumų vidaus rinkoje. Vokietijoje labai sunkiai sekasi eksportuoti karinius produktus kai kuriams Vokietijos įmonėms dėl to kila rimtų problemų, nors jos ir dalyvauja vidaus rinkoje. Prancūzijos atstovas kalbėjo apie vidaus rinkos privalumus, bet jie tarsi nublanksta, nes, pavyzdžiui, iš Vokietijos e, labai sunku e, eksportuoti kažkokias tai e, atsarginės dalis, nes jų tolimesniam panaudojimui e, trečiose šalise vėl reikia licencijų. Norėčiau kreiptis į prancūzijos atstovą ir į pramonės sektoriaus atstovą ir noriu pasiteirauti. Kaip Jūs manate, kokiu yra kliučių, kurias turėtų prioriteto tvarka spręsti Europos Sąjunga tam, kad um, karinė pramonė taptų vis e, labiau europinė, o ne nacionalinė? Ačiū. Merci. Dėkoju. Taigi, aš dabar žodį vėl suteiksiu abiems prelegentams, nes buvo užduoti konkretūs klausimai. Taigi, aš tik tai dar norėčiau pridurti vieną irgi klausimą, nes vyko tam tikras dialogas tarp pono Čilbers, kuris norėjau, kad vien, viena būtų specialiai sukurto termino, termino specialiai sukurtas interpretacija. Kolega iš Prancūzijos kalbėjo kitaip, ar tas special design, specialus dizainas kaip savoka yra būdinga visoms ES šalims, ar, tik, ar, ar jinai interpretuojama kitaip. Uh, Taigi norėčiau dabar žodį suteikti kolegoms. Ačiū. Pone pirmininkė, taip, norėčiau grįžti prie įvairių klausimų. Man atrodo, kad kalbant apie direktyvos pritaikymą, labai svarbu, kad valstybės narės vieningai perkeltų direktyvą, bet dėja taip nėra ir matome, kad skirtumų yra ir mes bandome siekti pažangos e, šioje srityje ir taip pat parengti bendrą įrangos sąrašą, taip pat e, sąrašą šalių, į kurias galima eksportuoti. Taigi tokiu būdu būtų galima naudotis tomis priemonėmis, kurias numato direktyva, nes kai kalbame apie bendrą sąrašą, yra bendro sąrašo apibrėžimas, bet kol kas e, tai nėra taikoma ir mes dabar kaip sikis tą ir darome. Uh, Ir aš tikiuosi, kad per dviejus metus esame pasiekę visai nemažai jau pažangos. Toliau kalbant apie įvairius, įvairias kliūtis, kurias reiktų įveikti, kad galiausiai būtų galima turėti bendrą vieningą gynybos pramonę, rinką Europoje. Aš manau, kad bendrai kalbant apie pramoninę bazę, eksporto licencijos, įrangos eksporto licencijos irgi turi būti kažkaip įtvirtinamos, nes kalbant apie pramonės veikėjų, pavyzdžiui, tam tikrą patirtį, pavyzdžiui, Vokietijos ir Prancūzijos e, įmonės, Vokietijos ir Prancūzijos e, vyriausybės e, kaip ir uždegė žalę šviesą tokiai uh, tokiam susivienijimui dviejų įmonių, susivienijimui ir e, kad galėtų vykdyti jos ginklų eksportą. Ir dar vienas dalykas tai yra raketų, Prancūzijos ir Junktinės karalystės e, raketų e, pramonės konsolidavimas. Mes kartu su kolegomis iš Britanijos bendras išdavėme licenzijas įrangai, taigi tai yra kaip ir papildomi tokie direktyvos pritaikymo atvejai, kai pritaikoma ta, tas bendras leidimas numatytas direktyvoje. Kalbėjome apie bendrasias licenzijas ir globaliasias licenzijas. Ir būtent globalioji licencija tai yra ta priemonė, kuri labai daug naudojama yra Vokietijoje. Ir tokiu būdu įmanoma numatyti įvairias priekes, gynybos priekes, kurios gali būti ir eksportuojamos arba keičiamos arba pagal bendradarbiavimo programą tarp įvairių Europos valstybių, arba per pramoninį konsolidavimą, būtent kai rangovai Europos įmonės e, suvienyje jėgas. Ir dar vienas klausimas dėl specialiai sukurto tos savokos. Mes, kaip sakėte, ponė pirmininkė, rengėme dabar kaip sikis tą europinę savoką, europinę koncepciją to specially designed, specialaus dizaino e, apibrėžimą ir kolegos Vokietijoje taip pat, mes kartu su kolegomis Vokietijoje pradedame renkti tokį metodą, kuriuo būtų galima lengvai naudotis pramonės įmonėms, kad tai būtų arti JAF naudojamos savokos ir tai, ką sakė pona Šilvers, aš manau, kad na, ne, neturėtų čia būti daug sunkumų ir mes Basnar kalbame daug su Junktinėmis Amerikos valstijomis, kaip būtų galima europinę europinę koncepciją suderinti su JAV koncepcija. Ir tas lyginimas vyksta, panašu, kad naudojimas bus gan panašus, ne, tas karinių, karinės įrangos sąrašas galbūt ne visiškai vienodas ir pritaikymas galbūt bus šiek tiek kitoks nei amerikietiškojo sąrašo atžvilgių, tačiau e, manau, kad tai bus veiksminga priemonė ir galėsime harmoningai ir vienodai derinti, taikyti tai vis, e, turint omeny visas e, gynybos pramonės įmonės Europoje. Ačiū. Nemanau, kad čia yra didžiulių skirtumų ar nesutarimų dėl to, kokia yra situacija ir ko siekiame. Taigi aš dėl to esu visiškai ramus. Ir dar norėčiau gal pakomentuoti kliučių klausimą, kaip kolega iš Prancūzijos pasakė, tiesa, kad jeigu pramonė, pažiūrėtume į pramonės konsolidavimo atvejus ir pažiūrėtumėme, kokios įmonės įvairiose valstybės narėse suvienyje pajėgas, tai pamatysime, kad mums reikalingos tam tikslui licencijavimo priemonės, tam, kad tas bendradarbiavimas vyktų be strigimų, nes panašu, kad įmonės veikė ir dirbo taip, lyg jos būtų vienoje valstybėje narėje. Nes priešingo atveju atsiranda kliučių konsolidavimui ir mes tikrai nenorime tokių kliučių. Taigi aš tiks, tikrai esu visiškai ramus, kad jie labai atidžiai įsigilins į tokias situacijas ir aš esu susipažinęs su MBD, tai yra Junktinės karalystės ir Prancūzijos bendradarbiavimo atveju. Taip pat džiugu girdėti tai, kas buvo pasakyta apie specialiai, specialų dizainą, specialiai sukurtą. Ir džiaugiuosi, kaip vyksta darbas su valstybėmis narėmis dėl to, kaip reiktų gerinti gyvendinimą, įvertinti jautrius, neutrius įrenginius. Mes tą darome jau kurį laiką Dėl sertifikavimo proceso norėčiau grįžti prie to ir pasakyti, kad būtų labai įdomu pasižiūrėti, kaip klostysis tos diskusijos ir mes tikimės su visais kartu kažkaip parengti priimtiną visiems sprendimą. Dėkoju. Ačiū. Džiaugiuosi, kad dialogas vyksta ir kad jis yra vaisingas, dialogas tarp įvairių partnerių, iš įvairių grandinės pusių. Dabar trečios diskusijos. Mūsų klausimuose. Ir dabar žodį suteiksiu žmogui, kuris labai domisi šią sritimi per europinę dimenciją, kadangi ponė Tarija Jakola yra iš Europos gynybos agentūros, ji yra Europos energijų inovacijų direktoriaus pavaduotoja, taip pat yra pramonės strategijos ir ES politikos padalinio vadovė. Taigi, mums būtų labai įdomu sužinoti jos nuomonę ir tokiu būdu, kaip ir apibendrinti visus ankstesnius pasisakymus ir išsiaiškinti, kokį poveikį vidaus rinkos reguliavimas daro gynybos pajėgumams apskritai. Taigi, prašau, ponė, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti už kvietimą kreiptis į e, komitetą šiandieną ir pirmiausia norėčiau priminti tai, kas ir taip akivaizdu, kodėl reikia atviros, skaidrios ir mažiau susiskaldžiusios ES gynybos įrengimų rinkos. Kaip žinome, gynyba nebus įmanoma be sveikos ir kompetitingos pramonės technologinės bazės, o tokia bazė neįmanoma be gerai veikiančios gynybos rinkos. Ir ta rinka turi kelis matmenis ir aš norėčiau paminėti tris iš jų. Pirmiausia, tai yra teisinis matmuo, tai reiškia tos dvi direktyvos, kurios reguliuoja vidaus rinką. Tai yra šiandien aptariama tema. Antras dalykas yra politinis matmuo. Gynybos įrangos rinkoje turime pripažinti, suprasti, kad gynybos įranga tai nėra tik tai komercinė prekė, tai yra politinė ir strateginė prasme svarbi prekė valstybėms narėms. Toliau Tiekimo saugumas ir informacijos saugumas yra labai svarbus dalykai. Dėl to gynybos pirkimai, pirkimai gynybos rytyje ne tik tai, ką perki, bet ir iš ko tu perki. Ir galiausiai operatyvinis matmuo, gynybos įrenginių pirkimas suteikia pajėgumų ir prisideda prie piliečių ir Europos žemynos saugumo. Tai yra labai svarbu, kalbant apie uh, pirkimus gynybos rytyje ir gynybos rinką. E, darbo tvarkėje minima, kad aš turiu kalbėti apie vidaus rinkos taisyklių poveikį gynybos pajėgumams, kad būtų galima įvertinti, kiek sėkmingai yra įgyvendinamos ir pritaikomos direktyvos, tai yra gynybos pirkimų ir siuntimų direktyva. Tačiau aš norėčiau štai ką pasakyti. Komisija yra atsakinga už tai, kad būtų užtikrinamas visapusiškas direktyvų įgyvendinimas, kad būtų įvertinama, kiek veiksmingai jos e, veikia. Kaip matome, dabar rengiami įvairūs pranešimai. Ir 2016 metais tie pranešimai bus priimti šiame parlamente ir mūsų agentūrai jie yra labai aktualūs. Aš norėčiau susitelti ties, ties keliais klausimais, kuriuos aptarėme su valstybėmis narėmis. Kalbant apie pirkimų, viešų pirkimų direktyvą. Mūsų pokalbiai su valstybių narių ekspertais atskleidžia kelis elementus. Pirmiausia, pagal direktyvą kiek mažėja viešųjų pirkimų ir tų viešųjų pirkimų atsirastų daugiau, jeigu dabar būtų dar daugiau perkelta ši direktyva ir tada viešų pirkimų pas, būtų daugiau. Panašu, kad šiek tiek, pažangos, šiek tiek pažangos yra pasiekta, kaip teigia komisijos atstovai, tačiau mes turėtume toliau stebėti situaciją ir pažiūrėti, kaip toliau vyksta įgyvendinimas. Kitas dalykas, tam tikros nuostatos kelia problemų. Tame straipsnėje, kur kalba apie subrangos e, sutartis, kalba eina apie subrangos pramonę. Ir tai reiškia, kad tokios nuostatos šiek tiek pažeidžia pagrindinę paskirtį. Tai yra pagerinti tarp valstybinę prieigą, ypatingai MVI gynybos rytyje. Komisija analizuoja šį klausimą per komisijos patarėjų grupę dėl rinkos prieigos MVI saugumo ir gynybos rytyje ir mes esame toje darbo grupėje stebėtojai. Toliau tarp valstybinių sutarčių skaičius pagal direktyvą. Čia reiktų atlikti išsamesnę analizę, kad būtų galima suprasti, dėl kokių priežasčių. Tų sutarčių yra nedaug ir mes tikimės, kad komisijos ataskaitoje daugiau tam bus skiriama dėmesio. Toliau, kaip minėjo profesorius, tikriausiai gal per anksti dabar daryti išvadas, kadangi paprastai reikia penkerių dešimties metų tam, kad direktyva būtų visapusiškai pritaikyta. Taigi, esant tokia situacija, agentūra irgi atliko preliminarų gynybos ir saugumo pirkimų direktyvos poveikį gynybos bendradarbiavimui. Ir šios, šio preliminaraus vertinimo pagrindinis rezultatas, kurį aptarėme su valstybėmis narėmis, yra tas, kad nėra panašu jokių tiesiogių kliūčių bendradarbiavimui, kurios kiltų iš direktyvos. Jeigu valstybės narės nebendradarbiauja, taip tikriausiai yra dėl e, įvairių priežasčių, tačiau tai nėra konkrečiai sėtina su direktyva. Dabar trumpai apie ateitį. Kaip minėjau anksčiau, gynybos, viešų pirkimų gynybos rytyje, tiks, pirkimus gynybos rytyje tikslas yra sukurti tam tikras tiekimo platformas ir užtikrinti saugumą Europai ir jos piliečiams. Tačiau atsižvelgiant į saugumo aplinkos pasikeitimus ir tragiškus Bruselio Paryžiaus įvykius, reiktų įvertinti, ar teisinės priemonės, kurios buvo patvirtintos 2009 metais, kai saugumo aplinka buvo visiškai kitokia, dar, nu, vis dar numato pakankamas lankščias priemonės e, greitai besikeičiančiame pasaulyje. Na ir siekiant tolesnių patobulinimų, taip nu, naujoji klasikinė direktyva ir komunalinių paslaugų direktyva galėtų tapti įkvėpimo šaltiniu, ypač kai kalbama apie praktinį tos direktyvos įgyvendinimą tai galėtų būti pritaikyta ir sutarčių gynybos rytyje atžvilgių. Taip pat norėčiau paminėti 2009 metų gynybos paketą. Šios direktyvos, siuntimų direktyvos įgyvendinimas nepriklauso agentūros akcininkų priežiūrai, tai nėra, nepriklauso gynybos ministerijų priežiūrai, tai daugiausia ekonomikos ar užsienio reikalų ministerijų prerogatyva. Tačiau yra aiškus ryšys tarp tiekimo saugimo, saugumo ir siuntimų direktyvos. Geresnis gynybos prekių judėjimas sustiprina bendradarbiavimą ir gali turėti teigiamos įtakos teikiamo saugumui Europoje. Tai taip pat skatina tarp valstybinės sutartis ir leidžia geriau įgyvendinti viešų pirkimų direktyvą gynybos rytyje. Dėl to ir atsižvelgiant į mūsų darbą siekiant tiekimo saugumo mūsų agentūra atidžiai stebi komisijos lygmenių, kas vyksta. Komisijos darbas ir rezultatai šiandien jau buvo aptariami, tai man gal nereikia nieko pridurti ar kartoti. Aišku, kad yra skirtumų tarp valstybių narių, kalbant apie tai, kiek, kaip yra įgyvendinama direktyva ir dėl to nebuvo pasiektas visas direktyvos potencialas. Ir tokios svarbios priemonės kaip bendros siuntimo licenzijos nėra pakankamai naudojama. Bendrosios e, siuntimų licencijos galėtų būti plačiau naudojamos. Ir mes, aišku, siekiame visapusiško direktyvų gyvendinimo, tai leis išspręsti tas užsilikusias problemas. Agentūra mano, kad puiku jo komisija pradėjo konsultaciją su valstybėmis narėmis. Uh, ir siekia sukurti harmonizuotą požiūrį direktyvos įgyvendinimui, ypač kalbant apie bendrųjų siuntimų licencijas, bendras, bendrasis siuntimų licencijas. Ir toliau kitas e, svarbus dalykas bus įgyvenimo ataskaitos, kurias parengs komisija. Agentūra yra pasirengusi padėti ir komisija, ir valstybėms narėms šioje srityje, visapusiškai laikantis įstatymų, taisyklių ir atsakomi, nepažįstant atsakomybės. Dėkoju. Tiek trumpai. Ačiū, ponė. Nežinau, ar jūs čia trumpai kalbėjot, bet kad greitai, tai tikrai. Bet visi supratome tai, ką jūs sakėte. Dabar gal poniai Galbelš suteiksiu galimybę sureaguoti ir tada galbūt e, galės jį padaryti bendrasias išvadas, nes e, mūsų klausimų pabaigoje tai yra numatyta. Taigi dabar žodis jums, e, gal ir tokiam apibendrinančiam žodžiui. Köszönöm szépen. Um, szeretném megköszönni a, a... Ačiū pirmininkė. Dar kartą norėčiau padėkoti mūsų paskutiniai viešniai. Viešieji pirkimai yra sritis, kurią reikia deramai reglamentuoti, reikia aiškių taisyklių. Taip pat užtikrinti vienodas sąlygas visiems veikėjams. Prieš apibendrindamą diskusiją norėčiau pasakyti, kad man kyla ir klausimų. Ši direktyva apima ir specialias priemonės e, viešuosius pirkimus organizuojančiams institucijoms, kad valstybės narės galėtų, pavyzdžiui, taikyti, e, ben, renkti bendruosius, bendrus viešuosius pirkimus. Aš visuomet maniau, kad tai gana svarbus dalykas, nes Tai susijęs su gynybos agentūra ir aišku, valstybės narės turi siekti daryti tai, kas yra geriausia, kaip galima geriausiai pasinaudoti masto ekonomikos privalumais. Ir taip pat e, pasitelkti bendrus pirkimų gebėjimus. Noriu paklausti jūsų, ar buvo koks nors precedentas, ar turite pavyzdžių bendrųjų viešų pirkimų ir norėčiau gauti atsakymą į šį klausimą, tik paskui e, apibendrinsiu diskusiją, pirmininkė, jeigu taip galima. Jūs pateikėte klausimą ir norėtumėte atsakymo. Aš e, norėjau pasiūlyti komisijai e, vėl pasakyti. Žinau, kad panešiai man išvyko, nes ji turi kitų prievalių, bet galbūt kas nors kitas jos vardu gali pasisakyti ir galbūt jūs galėsite sureaguoti į paskutinį klausimą, kurį pateikė ponė Galpeltis. Aš esu E, e, Andrius Stančikas, aš esu atsakingas už viešųjų pirkimų direktyvą. E, neturime labai aiškių pavyzdžių, bet yra tam tikrų veiksmų tarp kelių valstybių narių, bet kol kas dar ta dalis nesiplėtoja, kaip norėtume, ne turime rezultatų gerų, viskas tik analizuojama. Turime tam tikras išimtis, kurios valstybės narėms kurio, leidžia plėtoti kartu kai kuriuos e, produktus gynybos srityje. Prieš keletą metų buvo vienas bendras projektas toks įgyvendinamas, tačiau uh, Mūsų įspūdis yra tas, kad direktyva yra neutrali šiuo požiūriu, nematau e, didelio poveikio bendriems pirkimams. E, norėčiau padėkoti visiems penkiems ekspertams, kurie atvyko iš įvairių Europos kampelių, kad pristatytum šį klausimą. Ar kas nors tarp jūsų, ar vienas ar du norėtų per pusę minutės ką, ką nors pasakyti. Jeigu taip, tai suteiksiu žodį, bet jeigu taip nėra ir jeigu nėra jokių problemų, tai o, tada tiek to, bet galbūt norėtumėte ką nors e, pasakyti. O pakanka tik tai pakelti ranką ir parodyti. visi labai disciplinuoti, niekas nenori nieko pasakyti, tai tuomet aš noriu savo ruoštų padėkoti jums. Didelių kažkokių išvadų gal nepadarysime, bet galima šį beitą pastebėti. Mes matome, girdėjome, kad vidaus rinka ir gynybos ypatumai yra tokie dalykai, kurie nebūtinai labai aiškiai siejas. Ir mes tuo pačiu metu visi e, matome, kad būtina žengti į priekį. Bet yra daug problemų, gal, nors galbūt nėra kažkokių nesuderinamų skirtumų. Mes matome procesą, matome kad e, žengiama atitinkamų kelių, esame jau šiek tiek paėję to keliu ir e, labai svarbu galvoti, kur mes norime nueiti. E, kai kalbame apie vidaus rinką, apie jos sukūrimą galutinį. Aš manau, kad niekuomet negalėsime pasakyti, kad jau, jau viską, viską, viską padarėme e, vidaus rinkoje, viską sukūrėme. Mes e, matome dar vieną papildomą pavyzdį, e, kuris rodo, kad mes lipame į kalną, kad mums reikia dar daug ką padaryti, kad geriau funkcionuotų vidaus rinka. O gynybos integravimas yra dar vienas elementas e, ir mes, e, lipdami į tą kalną, turime galvoti apie šitą e, aspektą. Manau, kad per šį klausimą supratome, kad ne viskas vyko taip greitai, kaip galėjome tikėtis. Ir komisijos vertimo ataskaita tikriausiai apie tai kalbės kitą savaitę, bet yra rezultatų E, e, labai dažnai kalbam apie tai, kad reikia taikyti specifinius tam tikrus, specifines sąlygas ir reikia, e, kad gynybos sektorius prisitaikytų prie tų specialių priemonių, neišduodamas vidaus rinkos dvasiai. Mes turime laikytis vidaus rinkos principams, nors galbūt e, visiškai e, šimto procentų e, negalėsime visko pritaikyti gynybos sričiai. Gynyba yra susijusi su kiekvienos šalies patirtimi istorija Ir taip pat e, pačios valstybės dydis tikriausiai turi įtakos. Žinome, kad ES kai kurios šalis turi labai senas gynybos tradicijas, gynybos pramonė yra nepaprastai galinga, sena ir kitose šalyse nėra tokių tradicijų senų ir mes turime dirbti kartu, uh, E, savo geografiją, istoriją, siekti suartinti. E, manau, kad e, dar ir vidaus rinkoje ne viską padarėme, bet tai kur kas aktualiau gynybos sityje, nes skirtumai yra dar didesni. Ir Jeigu pažiūrėsime į kontekstą mūsų dabartinį, tai pamatysime, kad gynybos savoka yra siema ne tik su išorė, bet ir su vidumi. Turiu galvoje terorizmą, tas dramas, kurios, e, kurias matėme kai kuriuose sostinėse ir Europos institucijos turi apie tai galvoti. Galvodami apie vidaus gynybą, turime turbūt dar labiau galvoti apie bendradarbiavimą, nes e, priešas mūsų yra bendras. Ir tas priešas yra viduje Europos Sąjungos ir reikia uh, užtikrinti geresnį prisitaikymą, reikia pritaikyti lankstų požiūrį. ir reikia e, tas, tuos principus taikyti e, vidaus rinkai, viešiesiems pirkimams, gynybos srityje, tai susijęs su e, licencijomis ir panašiais dalykas, bet reikia baigiant pasakyti, kad reikia laiko ir reikia, kad tas prisidenimo laikas būtų pakankamas kad e, reikia tikėtis, kad komisija e, pateiks parlamentui tikrą informaciją, parlamentas galės nešti savo indėlį, tai yra sudėtinga rinka ir mes turime nepamiršti tikslų, kuriuos siekime, nei tos pažangos, kurią jau pasiekėme. Ir dar kartą reikia pasakyti, kad rinka e, niekuomet nenustoja plėtotis. E, šis klausimas jau baigtas dabar darbo tvarkės. Ar ponia Galpels dar norėtų ką nors pasakyti papildomai? Ir dar e, noriu pasakyti, kad mes tuoj pat svarstysime Šengeno klausimą. ir e, dirbsime e, ir pradėsime tą kitą klausimą 17 valandą. Dėkuoju. Jūs puikiai viską apibendrinote. Aš nebenoriu kartuoti viso to, ką jūs e, pasakėte, negalėčiau geriau nieko pasakyti, e, negu kad jūs. Ir aš Noriu padėkoti visiems kalbėtėms už jų svarbius pasisakymus. Nebesikartosiu ir pati, nes jau pasisakiau. Gal tik porą išvadų, jeigu jūs leistė, gerbiamas pirmininkė. Manau, kad galime drąsiai pasakyti, jog ėmėmės teisingų žingsnių, teisinga linkme bet yra labai daug skirtumų tarp valstybių narių. skirtingi jų pasiekimai ir mes turbūt turėtume derinti pažangos tempą. Dar vienas dalykas - Europos gynybos rinka, plėtra. Mes turime ir toliau analizuoti gynybos saugumo paėgumus ir tik tai Po tokios analizės turėtume teikti naujus pasiūlymus, kaip reformuoti taisyklės. Neturėtume pernelyg skubėti. Tai yra ypatinga rinka. Gynygo, gynybos rinka visuomet pasižymėjo fragmentacija. Istoriškai taip visuomet būdavo Komisija ėmėsi priemonių, kad fragmentacija sumažėtų, bet kaip puikiai pasakė pirmininkas, mes dar turime uh, ilgą kelią nueiti, kad galėsime sakyti, jog mūsų gynybos rinka yra visiškai harmonizuota, suderinta. Yra kai kurie dalykai, kurie ir nepatenka į direktyvos apriepti, pavyzdžiui, atskiri susitarimai, bendradarbiavimo programos. Taip pat e, specialios išimtys, kurios gali iškraipyti konkurenciją vidaus rinkoje. Mes turėtume labai gerai pagalvoti, ką darysime su tuo ateityje, su tuo, kas nepriklauso e, vidaus rinkai e, gynybos srityje. Reikia galvoti apie sparčius pokyčius ir aš suprantu, kad viskas e, yra kaip kad matome ir netaip lengva pakeisti nusistovėjusios principus gynybos sektorioje Taip yra dėl įvairių priežasčių, kai kas labiau pateisina, kai kas mažiau. E, dažnai e, valstybių narių vyriausybės teikia e, pirmenybę savo subjektams gynybos srityje, nenori būti priklausomos vienos nuo kitų ir mes turime galvoti vis tik tai, kad yra daug sinergijų galimybių Būtent dėl to mes turėtume būti labiau ambicingi savo veiksmuose. Reikia paminėti ir Europos gynybos agentūrą. Masto ekonomika suteikia daugybę galimybių puikių, novatoriškų e, priemonių yra viešųjų pirkimų srityje nemažai. Daugybė yra priemonių, kurias galime pasitelkti, bet, kaip sakiau, galime, turime mes išanalizuoti vidaus rinką ir galime. Ačiū dar kartą, ačiū už tokius vertingus pasisakymus šiandien, kuriuos išgirdome. Bien, uh, il doit être 17 heures. Dėkoju, jau yra penkios, viena minutė po penkių, taigi mes nevėluojame šiam irgi labai svarbiam darbo tvarkės klausimui aptarti šią popietę. Imko komitetas užsakė studiją, kurios tikslas išsiaiškinti, kiek kainuoja Šengeno kainuotų šiandieno neturėjimas. E, mes visi puikiai žinome ir kai kurie iš mūsų labai skaudžiai dėja reagavo į tai, kad laikinai buvo uždarytos vidaus sienos, tikimės, kad laikinai buvo jos uždarytos vidaus ES sienos kai kurios ir galbūt tai yra ta Europos konstrukcijos dalis, kuriai dabar kilo iššūkis, bet šiandien mes bandysime aptarti įvairius aspektus. Inta komitetas legitimiai dabar kelia klausimą. Mes aišku žinome, kad tai kenkia vidaus rinkai, bet norime išsiaiškinti kiek ir kaip. Ir taip pat tai yra studija, kurią savo ruoštą užsakė ir Libe komitetas, ten jie bandė daugiau išsiaiškinti teisinius aspektus ir kitus e, aspektus susijusius su laisvo asmenų judėjimu, na, o mums ypatingai rūpi paslaugų ir prekių laisvo judėjimo klausimai. Kiek tai paveikė, kiek sienų uždarimas paveikė šią sritį. Na ir mes dabar išklausysime tos studijos rezultatų pristatymą. Mes su kolegomis, tada turėsime galimybę tuos rezultatus komentuoti, užduoti klausimus. Na, o galutinės studijos versija pasirodys vėliau, tuo met, kai bus užbaigtas visas vertinimų, darbo vertinimo procesas. Ir jeigu teisingai supratau, yra numatyti trys scenarijai, vertinant šiandieno nebuvimo kaštus. Ir tai yra susiję ir su dabartinė situacija, kai buvo kai kurios sienos palaipsniui uždarytos ir taip pat vertinama ekstremali situacija, pažiūrėjau, jeigu visiškai būtų uždaromos vidaus rinkos sienos. Norėčiau padėkoti ekspertams, kurie šią popietę atvyko pas mus ir ypatingai Manau, kad daktaras Matijas Liukė e, e, e, pasisakys kaip ekspertas, kuris yra išorės, kaip ir ekspertas mūsų komitete. Aš jam greitai suteiksiu žodį. Taip pat jis yra ir Kylio instituto valdybos narys ir taip pat iš, dirba ir Kylio universitete. Uh, Ir po to žodį suteiksiu ponė Astridai Vorum, kuri yra pridinės vertės vertinimo padalinio vadovė. Ji dirba Europos parlamente, konkrečiai Europos parlamento mokslinio tyrimų tarnyboje. Taigi jie abu pasisakys, nežinau, ar ta tvarka, kaip aš juos pristačiau, ar ta tvarka jiems tinka. Jeigu taip, tuomet iš karto suteikiu žodį daktarui Matijas Liukė. Nežinau, teisingai ištariu pavardę. Well, thank you very much, Mr. Chairman. Labai ačiū pirmininkė, laba diena ponios ir ponai. Šioje prezentacijoje kalbėsiu apie darbą, kurį atlikau kartu su Tim Brimerš iš e, Leveno. Mes tyrėme, kiek kainuotų Šengeno nebuvimas Na ir e, Leveno universitetas e, atliko ir daugiau tyrimų. Taip pat aš paminėsiu ir vairius kitus tyrimus tam, kad jums susidarytų pilnas vaizdas apie tai, kiek kainuotų šengeno nebuvimas. Na ir galiausiai pasidalinsiu mintimis, ką būtų galima padaryti ir ką kaip e, valstybės narės būtų galima įtikinti grįžti prie visų Šengeno taisyklių laikymosi, kokios naudos iš to turėtų valstybės narės. Tai iš karto einu prie reikalo, nes neturime kažin kiek laiko. Dėl metodologijos e, e, jie apima du etapus. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, kaip veikia Šengeno kontrolė asmenims, sunkvežimiams, kiek e, dėl to e, išauga ir tarptautinės priekybos kaštai būtent dėl e, asmenų ir transporto priemonių patikros prie sienos. Taigi visų pirma reikia išsiaiškinti, kiek padidėja kaštai. Antra, kai mes jau žinome, kokia yra koks yra pridėtinis ekvivalentas dėl tų pasienio kontrolio, kontrolės, tuomet galima paskaičiuoti, kaip e, tai atsiliepia vartotojų mokamai kainai ir kaip tai įtakoja vartotojų pajamas. Taigi, labai paprasti du etapai. Pradėsiu nuo pirmojo. Čia yra tam tikrų alternatyvų. Įvairių tyrimų metu buvo paskaičiuota, um, um, kaštai tarptautiniai priekybai tiesiog pridedant patikrinimų kaštus yra suskaičiuojama, kiek e, sunkvežimė yra sus, sustabdama pasienyje, kuriam laikui, kiek per tą laiką yra prarandama vertės ir tiesiog viskas yra susumuojama. Tai yra vienas požiūris, kitas požiūris yra štai koks. yra bandoma įvertinti poveikį, kurį turi Šengeno erdvė dvi šalį priekybai Europoje ir remiamasi istoriniais duomenėmis. Galima paskaičiuoti, e, kiek padidėjo priekybos apimti šalise dėl Šengeno erdvės. Ir tai leidžia paskaičiuoti ir kiek padidėja tarptautinės prekybos kaštai būtent dėl pasienio kontrolės. Šis e, žingsnis nėra toks svarbus, nes tarp įvairių naudojimų modelių nėra e, e, kontroversijos. Kai skaičiuojama, kiek patikrinimai kainuoja vartotojams ir kaip tai takoja vartotojų pajamas. Dabar pažiūrėkime, kaip galima būtų sukurti samatą iš apačios į viršų. Kiek kainuoja e, tie e, sunkvežimių sustabdymai pasienyje? Matome, kad e, stulpelėse yra išvardintos valstybės narės, ir pateikiami skaičiai apie kiek valstybę narę, nurodoma, kiek kažkokios valstybės narės sunkvežimių e, e, kerta sieną važiuodamos į kitą valstybę narę. Taip pat yra patikta e, lentelė ir autobusams, keleiviniams automobiliams. Na, o paskui e, e, skaičiuojama, e, daromos prielaidos, kiek automobilis laiko praleis pasienyje, jeigu e, reikės patikrinti keleivių dokumentus arba atlikti paiešką automobilyje. E, pavyzdžiui, nurodoma, kad automobiliams yra 10-20 minučių, e, autobusams ir sunkvežimėms 30-60 minučių. Na ir um, kiekvienai prastovai uh, yra paskaičiuomi kaštai. Uh, kiek kaštų patiria įmonės. Pavyzdžiui, galbūt tai gali būti ir 30 eurų per valandą. Kelyvinio automobilio atveju galbūt yra 12 eurų. Taigi yra e, nustatoma kiekvienos prarastos valandos vertė. O šioje skaidrėje matome, kaip viskas susumuojama. Kiek kainuoja patikrinimai. Ir vėlgi Kiekviename stulpelėje yra nurodyta valstybė narė, kurie atlieka patikrinimus, kontrolę. Ir čia yra tam tikra naujovė. Nurodome, kokia šalis prisėma kaštus, patiria kaštus. Pavyzdžiui, pirmoji šalis yra Austrija. Ir e, nurodoma lentelėje um, kokius kaštus patirtų kitos valstybės narės, jeigu Austrija pradėtų atlikti pasienio kontrolę? E, bendri kaštai maždaug yra 400 milijonų eurų per metus. Taip pat paaiškėjo, kad e, Austrija pati patirtų uh, tik 100 milijonų eurų, na, o e, e didžiausią kaštų dalį turėtų prisimti Vokietija ir Italija. E, kodėl taip yra? Todėl, kad e, e, Austrija yra tranzitinė šalis, iš ten automobiliai keliauja iš Vokietijos ir Italijos ir atgal. Ir dėl to kaštai pasiskirsto keliose valstybėse narėse. Aš pats pirmą kartą pamačiau tokius tyrimo rezultatus. Tai yra puikus pavyzdys, kaip yra taikomas metodas iš apačios į viršų. Pirmajam žingsnė, kai tiesiog suskaičiuojamas visos pravaiš, prastovos pasienyje. Toje lentelėje buvo ir apibendrinantis tulpelis Ir dešinė pusė apačioje, apačioje matome bendrus kaštus - 5 milijardai eurų. Jie būtų patirti visose ES valstybėse narise per metus. 5 milijardai eurų per metus. Tarptautinės priekybos ES apimtis yra 300 milijardų eurų. BVP yra 12 tūkstančių e, milijardų per metus. Taigi tai matome, kad tie 5 milijardai yra tikrai labai nedidelė suma. Ir jūs galite pasiteirauti, ar tikrai tai viskas. Jūs e, gal sakysite, kad mes vertiname vidutinę automobilio prastovos e, laiką. Pavyzdžiui, jeigu aš užtriks, užtriksiu kamštyje, pusvalandžiui. Tai aš e, prie to prisiderinsiu, bet kai aš sus, sustosiu, galbūt aš nežinosiu, kiek laiko aš turėsiu stovėti, ar penkias minutės, ar a, e, a, e, dvi valandas. Ir tikrai nenorėčiau, kad tai būtų dvi valandos. Ir labai panašiai yra ir sunkvežimiams. Pavyzdžiui, reikia iš anksto užsisakyti sunkvežimio iškrovimo laiką. E, jeigu automobilis užstriks pasienyje, jis pavėluos e, e, būti iškrautas arba galbūt jis atvyks per anksti ir turės stovėti, laukti, kol jį iškraus. Taigi mes ėmėmės, rėmėmės vidurkiais. Ir čia labai svarbus yra pirmas B žingsnis. Ir čia nurodomas tam tikros samatos. Čia kalbama apie tai, e, kiek padidėja dvišalės prekybos apimtis dėl, dėl Schengeno erdvės buvimo. Šioje skaidrėje matome e, rezultatus. Noriu paminėti Federmeier ir kitų kolegų tyrimus. Ir Jie išsiaiškino, kad e, Dėl kiekvienos e, Šengeno sienos e, dvišalės prekybos apimtis padidėjo 2,7 procento. Gal tai yra ir nedaug, bet vis tiek ekonomiškai reikšminga. Kalbant apie Vokietiją ir Prancūziją, tai šių uh, šalių prekybos apimtis padidėjo 2,7 e, e, procento, bet jeigu kalbame apie prekybos apimtis tarp Lenkijos ir Portugalijos, tai jos padidėjo 4 kart 2,7 procento, nes reikia kirsti keturias sienas, norint patekti iš Lenkijos į Portugaliją. Ir jeigu Šengeno erdvės nebeliktų, tai reikėtų atitinkamai pagalvoti ir apie tai, kiek sustrauktų priekybos apimtis. Dėl vienos sienos nelikimo e, priekybos apimtis sustrauktų 2,7 procento. O šioje skaidrėje yra įvairios prielaidos kaip Šengeno erdvė e, veikia e, dvišalės prekybos apimtis. Matome padidėjimas, kaštų padidėjimas e, pasienyje yra nuo 0,5 iki 0,9 procento. Kalbant apie priekybą produktais, prekiamis, kalbant apie priekybą paslaugomis, tai čia poveikis kiek didesnis. Pasienyje atliekami e, e, tapatybės patikrinimai ir tai reiškia, kad dėl laiko sugaišto prie sienos e, kaštai išauks 0,5 nu- procento kirtant vieną sieną. Na ir galbūt tai sudarys 0,1 procento. Bet kokiu atveju tai e, yra mažiau kaip 1 procentas, tiek padidėtų kaštai. Kitas klausimas. Koks poveikis vartotojams? Ką tai reiškia vartotojams? Tai reiškia, kad kurios prekės tampa brangesnės, kitos atpinga, nes eksportuotojai bando jas parduoti viduje, šalies viduje. E, taip pat e, šalyje pradedama gaminti daugiau kai kurių prekių. Ir reikia rasti subalansuotą modelį, tam, kad būtų galima atsižvelgti poveikį visai ekonomikai. Dar norėčiau grįžti prie ankstesnės skaidrės. Paminėsiu dar vieną svarbų klausimą. E, kokias sienas gali paveikti tapatybės e, patikros ir automobilių patikros? Na, tikrai ne visos šalis atlieka išsamus patikrinimus e, visose pasieniuose. Pavyzdžiui, Vokietija kontroliuoja pasienį su Austrija. Austrija kontroliuoja pasienį su Slovenija galbūt padėtis pasikeis ateityje. Taigi mes turime um, pagalvoti ir apie tai, ką darys toliau valstybės narės. Ir paminėsiu trečiąjį scenarijų. Um, čia kalba apie tokį scenarijų, kai uh, E, šalis nusprendžia atlikti patikrinimus e, Balkanų maršrute, kurio migrantai keliauja į, Europos, į Europą. Ir kiek tai kainuotų? Ar tai būtų 0,1 procento ar ne? Čia tai itin aktualu e, Austrijai ir Vokietijai. Taigi, jeigu pasienio kontrolė bus vykdoma tik tam tikrose pasienio ruožuose, tai tuomet poveikis vartotojams bus gana mažas. Galbūt visos šalis kontroliuos viską, visas sienas ir tai jau būtų antras scenarius. Tuomet e, e, e, poveikis vartotojų pajamoms išauga 0,4 procento, tai yra tikrai daugiau. Tuomet reikėtų savęs paklausti, kodėl šalis tai daro, ko jos siekia. Ir jeigu būtų iš viso atsisakyta šengeno erdvės, tai kaštai būtų žymiai didesni negu kad tikslinių patikrinimų atveju. Be abejo, kaštai yra, galbūt jie ir nėra labai dideli, kaip rodo tyrimai, bet tokie kaštai egzistuoja. Ir kila klausimas, kodėl e, šalis tai daro, jeigu mes norime, kad vėl būtų visapusiškai laikomasi šengeno taisyklių. Kai kurios šalis tai vertina kaip saugumo klausimą, pavyzdžiui, Prancūzija, Belgija, kitos šalis, Skandinavijos šalis sako, kad e, mes negalime tiesiog leisti, kad migrantai atvyktų į šalį neribotai, kad neribotas jų skaičius atvyktų, taigi mums reikia kažką daryti. Uh, E, Vokietijos e, atvejais kalbėjausi su vienu Vokietijos pareigūnu, kuris sakė, kad mes negražiname pabėgėlių. Jeigu kažkas tai atvyksta į e, Vokietiją ir pateikia paraišką dėl pabėgėlio statuso, tai aišku, mes tokią paraišką svarstysime, bet mes negalime priimti milijonų. Tai jau yra politinis klausimas ir jį reikia spręsti. Jeigu mes norime, kad ir toliau būtų visapusiškai laikomas iš šengeno taisyklių, mes turime tinkamai apsaugoti išorės sienas. Kai bus tinkamai valdomos išorės sienos, tuomet valstybės narės vėl galės taikyti pilnai šengeno taisyklės. Ką būtų galima padaryti artimiausioje ateityje? Iš tikrųjų didelis iššūkis yra bendras pasienio valdymas, išorės sienų valdymas arba bendra prieglopšio sistema. Reikėtų spręsti infrastruktūros e, problemas, nemažai, kontrolė, atli... ne, nemažai atveju kontrolė atliekama impro, improvizuotai. Kai kurios šalis neturi ir tinkamos infrastruktūros, nes jos sakė, kad tai yra laikina, neverta kurti infrastruktūrą. Antra vertus, jeigu kontrolė e, truks e, ilgą laiką, tai tuomet, pavyzdžiui, galbūt autostrados automobiliai galės važiuoti tik vieną juostą ir tai kels problemų. Netgi jeigu ir tik laikinai ta kontrolė atliekama, vis tiek reikia atitinkamos infrastruktūros tam, kad būtų sumažintas e, prastovų e, e, laikas. Taip pat reikia padėti toms šalims, kurios valdo išorės sienas, tai yra periferinės šalis. Jų negalima palikti vienoms. Uh, Jos negali prisimti visos atsakomybės dėl pabėgėlių ir jų paraiškų tvarkymo. Taigi, jeigu mes norime, kad Šengeno erdvėje nebūtų sienų, tuomet reikia labai gerai apsaugoti išorės sienas. Ir čia visų mūsų atsakomybė. Labai ačiū už dėmesį, su nekantrumu laukiu klausimą. Ačiū. Ačiū. Daktarui Matijas Liuk, Liukė, o dabar žodis poniai Estidai Vorum. Uh, Ačiū pirmininkė už galimybę pristatyti studijos rezultatus dėl to, kiek kainuotų šiandieno nebuvimas. Mūsų padalinys daugiausia dėmesio skyrė tam, kokį poveikį vidaus sienos turėjo priekybai ir mes pažiūrėjome, kiek tai paveikė bendrąją rinką. Taigi, kai buvo įvestos sienų kontrolės, E, mes čia pirmiausia studijoje bandėme įvertinti bendros rinkos naudą. Šengeno susitarimas yra labai svarbus keturių laisvių elementas, kuris yra įtvirtintas ES starties 26 straipsnėje kalbama apie um, priekybos rautus ES viduje, geresnį rinkos funkcionavimą. 2016 m. sausio mėnesio studija pateikia aiškių įrodymų, kad bendroji rinka iš tiesų septyniose srityse sukuria pridėtinę vertę. Įvairiose srityse BVP, tiesioginės užsienio investicijos, darbai, mobilumas, vartotojai, MVI iš tiesų yra uh, sukuriama didžiulė nauda to, kad yra bendra rinka. Ir priežastis yra ta, kad keturios laisvės leidžia kur kas veiksmingiau paskirstyti išteklius ir taip pat daro teigiamą įtaką ekonomikai ir darbo rinkoms. Našumas didesnis, geresnis veiksnių paskirstimas ir stambesnė rinka, tai reiškia rink... sverto ekonomija. Taip pat, ką reiškia dabar tos sienų kontrolės įvestos. Netgi, turint omenyje, kad tai yra laikina priemonė, vis tiek sunkiau juda prekės ir paslaugos. Taigi, koks būtų bendras sienos kontrolės vedimo poveikis? Trigubas pirmiausia išauks kaštai, taip pat bus sumenkinta ta nauda, kurios pasiekėme per pastarosius 20 metų ir bus sukelta grėsmė privalumams ateityje. Nes, kaip žinia, bendroje rinkoje dar yra daug neišnaudoto potencialo, taigi mažiau judės vartotojai, verslas, piliečiai apskritai. Ir tai turės poveikio įvairia, įvairiems kitiems sektoriams ir tai sukurs didžiulių kaštų ES ekonomikai per ilgesnę laiko perspektyvą. Pagal studiją labiausiai paveikti keturi sektoriai. Pirmiausia, 1,7 milijono darbuotojų, kurie keliauja į darbą. Jie kerta sienas ir jiems dėl sienų kontrolės gyvenimo ir darbo kokybė pablogės, regioninės darbo rinkos taps mažiau diversifikuotos, labiau sustabarėjusios, toliau turizmas nukentės dėl to, kad bus prarandamas laikas palei sienas, sumažės trumpos kelionės, dienos kelionės. Ir susi, susis, bus suskaldyta ES bendra vizų politika, tada turizmas gali susidurti su didžiuliais nuostoliais. Trečias rytis - priekyba prekiamis. Man atrodo, ankstesnis kalbėtas apie tai kalbėjo, tai, kad sunkvežimiai turės ilgai stovėti palei sieną, personalo kaštai išauks, verslo įmonės turės suprasti, kad pristatymas prekės laikų taps sudėtingesnis, taigi šalia transporto sektoriaus kaip po tokį kaip po tokio įtakos galime jausti, kalbant ir apie priekybos mastus, logistikos sektorių ir dėl šaugusių kaštų vartojimo sumažės, investicijos sumažės, taip pat kainų konkurencingumas sumažės ir tai turės įtakos tiesioginėms užsienio investicijoms ir sprendimams dėl įmonių steigimo vietos. Ketvirtas rytis susijusi su obligacijomis. Uh, Jei viena ar kelios valstybės suspenduos Šengeną, tada finansinės rinkos gali tai interpretuoti neigiamai ir manyti, kad to šalys nėra įsipareigojusios būti ES branduolyje. Tai um, vyriausybinio obligacijų pelnas gali nukentėti, nes tai bus, to šalis bus laikomos kaip rizikingesnė šalis ir tada e, defaulto rizika bus didesnė. Jeigu vyriausybinio obligacijų uh, pelnas išauks, tada kitos finansinis turtas nukentės, palūkanų normos e, taikomos e, šeimoms ir panašiai. Tai turės neigiamą įtaką ekonomikai. Tiek apie poveikį. Dabar jeigu pažvelgtumėm į rezultatus, tam, kad būtų galima paskaičiuoti kiekybinę prasme, kiek kainuotų šengeno nebuvimas, mes pasvarstėme du scenarius. Dviejų metų suspendavimas, tai būtų susijęs su teisėtų laikotarpiu sienų kontrolėms kontrolės priemonėms įvesti Šengeno zonoje arba kitas scenarius visiškai, jeigu būtų Šengeno sustarimas suspenduojamas. Taigi panalizavome abi galimybės, pavyzdžiui, keliose valstybėse narėse suspendavimas arba visose valstybėse narėse. Taigi iš principo keturi subscenarijai buvo panalizuoti. Čia yra pristatyti skaidrėje visi keturi scenarijai. Pir, pris, prieš pristatydama norėčiau pasakyti, kad tai toks vienalaikis kaštas. Nes kiekviena valstybė narės, turė, narės turės patirs nuostolių dėl to, kad turės sienas iš naujo suformuoti. Pali, sausumos sienas ir tai aš, apie 17 eurų gyventojų kainuos ir visoms Šengino valstybėms tai siektų 7,1 milijardo eurų ir tai paskaičiavimai, kuriuos padarė komisija dabar visi scenarijai, dviejų metų, tarkim, šiandienom starties suspendavimas. Pirmojų atveju, jeigu tik tai keliose valstybėse narėse bus e, tas padaryta, tarkim, darbuotojai, kurie keliauja kitą šalis dirbti, nukentės, turizmas nukentės, e, turizmas paliai sienas irgi nukentės ypatingai, transporto sektorius bus paveiktas, nes e, kroviniai turės būti tikrinami, toliau tarp tų septynių valstybių, kurias vertiname, Austrija labiausiai nukentės, kadangi tai yra didžiulis transporto kelias ir daug žmonių vyksta dirbti į kitas šalis, nei gyvena. Toliau, taigi, pagal tą pirmąjį scenarių, po dviejų metų dauguma kaštų bus daugiausia susiję su vėlavimais, nepatogumais, kai tikrinama palei sieną, netgi jeigu ir, na, ir turizmas nukentės tų septynių valstybių narių, bendri kaštai sieks mažiau 5 milijardus eurų per dviejų metų laikotarpį. Toliau antras scenarius, jeigu suspenduojama dviems metams visose valstybės narėse ta sutartis. Čia vėlgi ties patys sektoriai paveikės, bus paveikti. E, dirbti į kitą šalis vykstantys žmonės, taip pat iš, išauks eilės prie sienos ir 4-6 milijardai eurų per metus. Tokie nuostoliai turizmas nukentės, trumpalaikės kelionės sumažės, jų skaičius, toliau kroviniai irgi, krovinių sektorius nukentės, jeigu pusę valandos reiks laukti palei sienos, 7 milijardai eurų išauks tiek transporto sektoriaus kaštai per vienerius metus. Toliau, jeigu bandytumėme apibendrinti bendrai, kiek tai kainuotų visiems sektoriams, dviejų metų suspendavimas visose Šengeno šalyse siektų 51 milijardą eurų. Nuo 26 iki 51 maždaug. 51 milijardas eurų būtų maksimalus nuostolis. Čia dviejų metų suspendavimas. Toliau, jeigu visiškai būtų suspenduojama Šengeno sutartis ir įvertintumėme 10 metų laikotarpį. Po 10 metų makroekonominio poveikio galima tikėtis, jeigu pažvelgtumėme į kelias šią valstybės narės, tik tai, kurios suspenduotų šiandieno sutartį. Tai matome, kad finansinės rinkos gali tai interpretuoti kaip signalą, kad tos šalys jau nėra įsipareigojusios būti ES branduolyje išauktų vyriausybinio obligacijų pelnas ir tada rinkos gali reikalauti kompensacijos, nes tada pat išauktų defaulto bankroto rizika, nes tada pareigojimų nevykdymo rizika. Dabar, jeigu tai yra pinigų sąjungos valstybės, tada papildomus kaštus jos turėtų patirtų dėl savo neišmokėtų skolų. Tai tokie būtų fiskaliniai kaštai, bet taip pat poveikis ir augimui būtų ryškus. Uh, Jeigu vyriausybinio obligacijų pelnas išauktų, tuomet palūkanų normos išauktų visoje ekonomikoje, ypatingai įmonėms ir namų ūkiams ir dėl to ir investicijų gali atsirasti mažiau ir mažesnis BVP augimas. Taigi, jeigu apibendrinantumėme tokį konkretų atvejį, kelios valstybės narės išeina iš Šengeno ilgesniam laikotarpiui, tai čia dviejai skaičiai svarbus. Pirmiausia, poveikis BVP BVP 70 milijardų eurų septynioms valstybėms sumažėtų per 10 metų. Be to, jeigu yra krizė, tai to šalys susidurtų su dar kitais nuostoliais nuo 70 iki 170 milijardų fiskalinių kaštų patirtų dėl rizikos. Toliau galtinis scenarius, jeigu visiškai būtų suspenduojama Šengeno sutartis, po dešimties metų kaštai daugiausiai būtų susijęs su tuo, kokį poveikį tai turėtų priekybai, turizmui ir kiek užtruktų procesai prie sienų. Ypatingai priekybai tarp ES valstybių narių tai turėtų didelį poveikį. Aišku, dėl to ir nukentėtų ekonominis augimas. Kaip? Pavyzdžiui, jeigu yra visiškai būtų, būtų visiškai suspenduojamas Šengeno susitarimas, tuomet investuotojai mažiau investuotų europinius projektus, tai, tai reiškia, kad ES nebūtų tokia patraukli investuotojam, nei buvo anksčiau. Tai savo ruoštų paveiktų finansinius rautus ir tiesioginės užsienio investicijas ir galėtų paveikti augimą. Tai jeigu sudėtumėme visus tuos elementus, jeigu visose valstybės narėse Šengeno sutartis būtų suspenduota, visam laikui, BVP prarastumėme nuo 0,14 procentų per metus 0,14 procentų ES BVP prarastume kas metus, tai būtų 230 milijardų eurų per 10 metų. Kitoje skaidrėje matome keturių scenarių apibendrinimą ir konkretus čia kelios valstybės, kurios neapibrieštam laikui suspenduoja susitarimą. Ir dar keli žodžiai išvadoms. Kaip sakiau, Šengeno susitarimas yra pripažįstamas kaip svarbus bendros rinkos ir keturių laisvių e, elementas. Tai skatina vidaus rinką, jos augimą ir jeigu įvertintumėme, kokią naudą laisvas judėjimas turi, tai matytumėme, kad jeigu jo nėra, tuomet kaštai išauga ir Jie yra reikšmingi. Ir vartotojai, ir verslas, ir piliečiai dėl to nukentėtų. Poveikis nebūtų toks pats visose valstybėse narėse. Matėme, pavyzdžiui, tų septynių valstybių pavyzdį, kur labiausiai nukentėtų Austrija, tarkim. Ir bendrai kalbant apie Šengeno erdvę, sienų kontrolės įvedimas kainuotų maždaug 51 milijardą eurų per dviejus metus ir apie 230 milijardų eurų 10 metų, jeigu visiškai būtų nutrauktas, nutrauktas susitarimas. Ir dar norėčiau pasakyti, kad reiktų paminėti netiesioginius kaštus, kurie nebuvo modeliuojami. Aš galiu paminėti, pirmiausia, tai yra pasitikėjimo eurų praradimas. Taip pat e, didelė žala visam europiniam projektui, nes Šengenas yra vienas galingiausių simbolių. Ačiū ir dar norėčiau pasakyti, kad mūsų studijos apreptis buvo ribota, neturėjome daug laiko ir galbūt buvo galima geresnius modeliavimus pasirinkti, pasi, pasirinkti ilgesniam laikotarpiu, vidinės trukmės laikotarpiu, bet mums pritruko laiko ir jeigu imko komitetas norėtų, mūsų tarnyba yra pasirengusi toliau tęsti e, e, tą studiją apie tai, kiek kainuotų šiandieno nebuvimas. Ačiū. Labai ačiū, gerbiam ponė. Aš dirbau ekonomistu ilgą laiką ir žinau, e, kiek yra daug metodinių problemų. Tai yra akivaizdu. Ar ponas Švabas norėtų pasakyti? Ponas Koelio pirmasis, o paskui ponas Švabas. Labai ačiū, gerimas pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems kalbėjusiems mokslininkams ir taip pat e, PIS užtyrimą. Noriu tik tai porą pastabų. Išsakyti neturiu klausimų. Mano nuomonė, e, visi e, žino, kad e, E, vidaus rinkos politika, apie ką kalba mūsų komitetas. Ir tai yra vienas iš Europos e, projekto pagrindinių dalių. Mes jau e, tą seniai žinome, kad laisvas judėjimas yra esmė Europos klėstėjimui. Ir kai kyla problemų mm, su Šengenu, ne, Šengeno nebuvimo e, kaštai. E, labai aiškiai pasakė ekspertai, ką tai reikštų. Tai reiškia, kad ir mes jau prieš keletą metų buvome teisūs, kai sakėme, kad mums reikia atviros Europos ir dabar tą pačią išvadą turėtume kartoti. Dar vienas pastebėjimas. Taip, e, kaina, kaštai dideli ir ekspertai apie tai kalbėjo. Naujos kontrolės kaina prie sienų, poveikis priekybai, e, laiko praradimas, e, prekės, paslaugos, kelionės, turizmas ir finansų rinka visą tai e, nukentės nėra, e, nes e, viskas, aišku, yra susijęs su saugumo priemonėmis, bet per nelik e, griežtas saugumo priemonės kainuoja ir mes turime kažką daryti. Iš mūsų požiūrio taško tai nėra tik ideologinis dalykas ne tik tai todėl, kad mes pasisakome už Europos Sąjungą ar už e, judėjimo laisvę. Mes norime išgelbėti Šengeną. Yra paskaičiuota, kiek kainuotų Šengeno praradimas. Ir dar paskutinis komentaras. Noriu pasakyti, kad e, su tais ekonominiais elementais e, ne tik tais, kurie minimi tyrime, yra ir kitų elementų, kitų sąnaudų, kurie, kurias jie minėjo. Ir šiandieno sugriovimas sistemos nebus sprendimas. Jeigu mes turime problemą, mes turime jas spręsti, tačiau šis sprendimas neturi būti šiandieno sistemos sugriovimas, nes mes ne tik tai, kaip buvo pasakyta, labai gerai turime pripažinti, kad šiandienas yra Europos projekto viena iš didžiausių sėkmių, bet mes dabar jau išgyvename ekonomikos krizę ir papildomų sąnaudų negalime sauliaisti. Tai yra e, sąnaudų ir kainos, e, kurią turėtume sumokėti, atsisakė šiandien ir dabar išklausę pranešėjų turime dar daugiau argumentų kalbėti būtent taip. E, Dėkuoju, gerimas pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems svečiams už prezentaciją. Ačiū už tai, kad vertinote atliktus tyrimus. Tikrai galiu pritarti tam, ką pasakė Karlos Koelio iš Portugalijos. Man irgi atrodo, kad turėdami tokius skaičius galime aiškiai pademonstruoti, kaip ES vidaus rinkai, o taip pat ir ES piliečiams svarbu um, nelaukti patikros prie vidaus sienų. Ir e, tas faktas, kad e, žmonės gali laisvai judėti e, per sienas, reiškia, kad labai daug sutaupama ir ekonominė prasme. Tik kai, tik kai Europoje diskutuojame apie pabėgėlius, mes daug kalbame apie saugumo aspektus. Aišku, saugumo situaciją reikia išspręsti, bet diskusijos labai retai. tai Kalbama ir apie tai, kokias galimybės mes sužlugdome, atkurdami vidaus sienų kontrolę. Kai kurias valstybės narės bando išlaikyti vidaus sienas be patikrų ir vis tiek spręsti pabėgėlių krizę. Aš tikrai tikiuosi, kad visos valstybės narės E, orientuosis į pateiktus kaštus ir iš tikrųjų mes visi turėtumėm būti suinteresuoti e, laikyti atviras vidaus sienas ir be abejo visos valstybės narės turi suprasti, kad ateityje tai pasiseks tik tada, jeigu bus užtikrinama tinkama išorės sienų apsauga, jeigu nekils problemų dėl saugumo, kaip kad atsitiko pastaruoju metu. Viskas tarpusavyje susiję. Džiugiuosi, kad gavome tarpinio tyrimo rezultatus tada, kai kilo diskusijos. Pirmininkė, iš tikrųjų svarbu, kad Briuselio ir Prancūzijos nepriklausomi institutai kiek manoma greičiau patektų savo darbo rezultatus. Kai sprendžiamas aktualus politinis klausimas, iš tikrųjų svarbu kiek manoma daugiau, greičiau gauti tyrimų rezultatus ir svarbu, kad jie visų pirma nenutekėtų į spaudą, mes jos turėtume pirmi gauti. Dar kartą ačiū už prezentacijas. Merci, Andreas. E, labai ačiū, Andrėjas. Dar likom šiek tiek laiko e, nėra mūsų labai daug, tai aš norėčiau pasisakyti ir e, pasakyti, kad reikia mums techninius, mokslinius dalykus ir politinius dalykus skirti dėl techninių dalykų. Porą pastebėjimų. Kai aš galvoju apie e, visą tai, tai manau, kad visuomet mes e, turime vieną tokį pavyzdį, kontrapavyzdį. E, Didžioji Britanija. Didžioji Britanija ir Prancūzija ar ryšiai. Mes turime labai aišku pavyzdį šalies, kuri nėra Šengeno zonoje, kuri kontroliuoja prekes ir asmenys ir kontrolė dar yra sustiprinta ne tik dėl teroristų krizės, bet dėl migrantų krizės. Ir manau, kad įdomu yra pastebėti tai, kad įvedus Šengeno zonoje kontrolę ES viduje atsirado tokia kontrolė ir ji yra susijusi su labai dėliais rautais. E, prekių. Žinome, kad labai daug trašų pramonės gaminių importuoja, juk ne karalystė ne per Belgiją, bet ir per kitas šalis jos keliauja į tą šalį. Ir aš e, norėjau šiek tiek paprovokuoti jūs pasakyti, gal galima pa palyginti tą pavyzdį ir jūsų išvadas apie tai, kiek kainuotų Šengeno zonos nebuvimas. E, visiškas šiandien atsisakymas. Man atrodo, e, situacija dar labiau pablogėtų, nes būtų tik tai liktų sustarimai tarp šalių ir mes iškart pamatytume kontrolę sienos visoje Europos Sąjungoje. Žinome, kad Prancūzija ir Belgija sako, jog įvedė atnaujino uh, E, sienų kontrolę, bet kai mes keliaujame iš vienos šalies į kitą, tai suprantame, kad tai nėra kontrolė, kuri yra labai griežta. Aš manau, kad e, kalbėdami apie mokslinį pagrindimą kainos, e, kiek kainuotų šiandien nebuvimas, galėtume pagalvoti apie tuos uh, kitus aspektus. Dabar e, kaip politikas pasakysiu, ne kaip technokratas. Dėl e, politinių klausimų. Pirma mintis, kai žiūrime į skaičius. Mes esame tarsi e, žaidimo viduryje matome, kad labai daug tai kainuotų ir kita vertus mes Turime galvoti, kaip apsaugoti Europą. Matijas apie tai kalbėjo, apie analizę e, duomenų. Aš manau, kad tiems, kurie sako, kad mes nebenorime daugiau Europos, tas scenarius būtų visai tinkamas. Ir tada galima praeiti kalbėti, kad taip, jeigu nebebus šengeno, tarsi užtikrintas bus e, saugumas didesnis, bet mes turime kalbėti apie aktualią situaciją, kalbėti iš politinio požiūrio taško ir porą dalykų. Man atrodo, kad mes turėtume konkrečiai kalbėti apie sektorius Jūs minėjote 50 milijardų ar 200 milijardų pagal sektorius. Ar yra vienas sektorius, kuriam kainuotų 50 milijardų? Tai ir jeigu mes pasakysime gyventojams, kad tie kainuotų sektoriui, e, tai vargu ar jiems ką nors reiškš. Bet jeigu mes, e, aš šiaip tos pavyzdžius įmu iš galvos, Jeigu pasakysime, kad Europoje e, gėrimai, e, gėrimų kaina visiškai pasikeis ar, ar kažko kito, tada aktualiau žmonėms bus e, aktualesni tie dalykai. Ir mes, kaip politikai, turėtume įsigilinti į šią problemą, pirmiausiai vidaus rinkos komiteto nariai. Jūs, ponė, kalbėdama pabaigoje kalbėjote apie pasitikėjimo klausimus. Manau, kad tai yra dinamiškas klausimas. Sienų atkūrimas, mano nuomonė, siūstų signalą įmonėms, kad jos nebeveikia integruotai Europoje. Mes visi suprantame, kad Europą reikia labiau dar integruoti aš trumpam dabar nusijimu kepurę pirmininko ir kalbu savo frakcijos vardu, kuri pasisako už federalizmą. Ir mes manome, kad tam tikra prasme integracija paspartina prekybą. Ir tai yra, atsiranda elastiškumas, aš kaip ekonomistas galiu pasakyti. Uh, kai atsiveria rinka, atsiranda pakilimas ir kai užsiveria vyksta atviršiniai procesai. Mes e, turime prisiminti tuos dalykus ir galima kitaip kalbėti. Mes vidaus rinkos komitete kalbame apie visus su, jas, su rinka susijusius Mm, klausimus, kalbame apie MVI regionuose, valstybėse narėse, girdime, kad jos sako, per daug sudėtinga vykti kitą šalį įsigyti produktų, nes nei teisės, nei vartotojų apsauga nėra tokie pat kaip mūsų šalyje. Pavyzdžiui, transporto sąnaudos didelės, siuntų kainos didelės Ir e, matome jau dabar e, e, daug žmonės jaučia, kad yra kliūčių ir mūsų darbas yra paskatinti juos. 500 milijonų vartotojų, kurie gali pirkti produktus gyvena ES ir dabar, jeigu mes atsisakysime šengeno, tai dar sunkiau mus įtikinti mums įmonės ar verslininkus. Tai susiję ne tiek su tiesioginėmis sąnaudomis. Tai yra papildomas papildomas atgrasomasis veiksnys atsiras. Ir mes matome, kad jau ir šiaip yra daug nelankščių dalykų. Mes e, taip pat e, turime nepamiršti, kad tie dalykai yra labai susiję stipriai su pasitikėjimu ir apie tai reikia aiškiai kalbėti. Aš nenorėčiau visko vien tik kritikuoti, paprasčiausiai išsakiau savo mintis ir dabar suteiksiu žodį dar svečiams, Andrės jau išvyko, bet galbūt norėtumėte sureaguoti. Well. Labai ačiū. Turiu keletą minčių. Buvo pateikta nemažai klausimų. Gal jūs prisistatykite? Aš žinau, kad jūs buvote įtrauktas e, į sąrašą dokumente, bet prisistatykite. Esu Andrew Wilkel iš e, e, Europe Economics organizacijos. Buvo pateikta nemažai klausimų ir aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Savo dokumente mes pripažįstame, kad be abejo tos šalis, kurios atkuria e, pasienio kontrolę, tai daro dėl tam tikrų priežasčių, jos tame išvelgia naudos mes nevertiname e, tai, kokios naudos jos pasiekia, kad tai užtikrina, pažiūrėjau, didesnį saugumą ir panašiai. Ne. Mes e, e, orientavomės, telkėme savo dėmesį tai, kiek kainuotų šiandien erdvės nebuvimas. Mes nesakome, kad e, atlikome iš, pakankamą analizę tam, kad nesakome, kad tos šalis, kurios atkūrė pasienio kontrolę, tai padarė dėl savų priežasčių. Dabar dėl kaštų. Pavyzdžiui, dėl fizinių kaštų. Tarkim, Graikija patiria didelius kaštus. Na, iš tikrųjų, e, Graikijai jau yra nustatytos tam tikros palūkanų normos, bet dėl tų papildomų kaštų nėra taip, kad Graikija už savo kreditus pradėtų mokėti aukštesnę palūkanų normą. Mes bandėme išsiaiškinti, kas e, patiria didžiausius kaštus. Norėčiau trumpai sureaguoti keletą kitų dalykų. Būtų tikrai labai gerai, jeigu būtų atlikti tyrimai dėl konkrečių pasienio ruožų, pavyzdžiui, pasienis tarp Belgi su Belgija kuris dažnai kertamas. Mes negalėjome gauti visų duomenų tuo metu, kai atlikome tyrimą. Manau, kad čia jungtinės karalystės situacija kiek kitokia, nes mes sutelkime savo dėmesį ties sausumos sieną. Graikija turi ir sausumos, ir jūrų sieną, bet mes tyrėme tik padėti e, e, sausumos sienose e, Taigi čia ne, tai nelabai aktualu Junktiniai karalystiai. Dėl sektorių, na, pažiūrėjau, visų pirma, tai yra krovinių pervežimas. Noriu pateikti dar vieną pastabą. Mes atlikome analizę ir jos metu uh, Supratome, kad e, vis dėlto mes labiau vadovavomės pirmojų A e, e, žingsnių. Kilio universiteto profesorius labai plačiai papasako apie tuos visus žingsnius. O kas atsitiktų, jeigu mes eitumėm dar toliau? Matytumėm, koks yra padarytas poveikis visoje tiekimo grandinėje ir tai turėtų užkrečiamą poveikį ir kitiems sektoriams. Pavyzdžiui, jeigu aš užstrigęs pasienyje, aš galbūt perku mažiau kažkokių tai prekių, bet vis dėlto reikia atsargiai vertinti, e, kaip poveikis kitose sektoriuose padidintų kaštus. Kai E, sumuojame visus kaštus, e, mes e, remiamės tokią situaciją, kai žmonės užsiema įprastinę veiklą, bet mes tiesiog dar pridedame papildomus kaštus. Iš tikrųjų viskas yra sudėtinga, mes neturėjome laiko į viską įsigilinti, bet galbūt tokios būtų pastabos, jos yra ir politinio, ir techninio pobūdžio mes turėjome riboto laiko ir tikrai labai stengiamės. Pastebėjome, kad ir Europos komisija pateikia labai panašius skaičius, kai kiekvieno teikiami kažkai aukštesni, bet noriu dar vieną dalyką pabrėžti. Šengeno erdvėje pasienio patikrinimo atkūrimas tik e, tam tikrose ruožuose e, sumažina e, visą poveikį ir tai galėtų būti tam tikras signalas tom šalims, kurios nebenori galbūt būti Šengeno erdvėje. Tikrai nemanau, kad galima nuvertinti tokį klausimą. Euh, euh, Aš norėčiau atsakyti į jūsų klausimą dėl psichologinių aspektų ir kitų kaštų. Mes norėjome tą padaryti, bet į mūsų techninę užduotį kaip ir tai neįėjo. E, komitetas neįpareigojo mūsų panalizuoti šių aspektų, bet, e, bet taip pripažįstame, kad tie aspektai yra labai svarbus. Kalbant apie eurą, kokį poveikį eurui tai turės, kalbant apie kultūrinius mainus, taip pat piliečių pasitikėjimą europinių projektų. Ir taip, tai yra psichologiniai aspektai, kurie yra svarbus ir įmonėms, ir trečiosiam šalims, kurios nenorės investuoti šioje rinkoje, kuri anksčiau buvo atvira ir panašiai, dabar viskas taps sudėtingiau. Taigi yra tikrai labai svarbus signalai, kurie bus nusiunčiami gan plačiai. Uh, Pirmininkas, aš perduosiu Imko komiteto koordinatoriui šias pastabas, nes man atrodo, kad labai apmaudu, kad nebuvo į užsakymą įrašyta, įrašyti šie aspektai. Būtent, kad studijoje jie būtų panalizuojami. Daugiau niekas nenori pasakyti. Tai aš norėčiau grįžti dar trumpai prie to, ką pasakė kolega ir kas mano manimu yra labai svarbu ir apie tai spontaniškai aš nepamaščiau ir nepagalvojau. Tai yra kiek tai skirsis kiekvienos valstybės atžvilgių, tas šalies diferencialas. Aš manau, kad mes turime nepamiršti, kad Europos projektas yra solidarumo projektas, solidarumo tarp valstybių projektas. Mes tą sakome kas kart, bet kalbant apie ekonominius klausimus, aš manau, kad jūs mane įtikinote dėl to, kad Šengeno kaštai, jūs kalbėjote, pažiūrėjau, apie Graikiją. Aš manau, kad tie kaštai gali smarkiai išaukti ir šengeno nebuvimo kaštai gali būti kur kas didesni, ypatingai kalbant apie tas valstybės, kurios susiduria dabar su sunkumais, ekonominiais sunkumais. Kurio, kurios išgyvena ekonominį reorganizavimą ir panašiai. Ir tai yra svarbu akcentuoti. Ir aš nežinau, kaip tai jūs atspindėsite savo studijoje, tyrimė, tačiau, kitaip tariant, uh, jeigu yra valstybių, kurios susiduria su sunkumais ir kuriuom sudėtinga e, dar susitvarkyti su 2009 metų krize, aš manau, kad tom, tom valstybėms reikia pabrėžti, kad šiandieno nebūmo kaštai bus joms labai svarbus ir tai turės neigiamų padarinių na, visiems. Ir svarbu nepamiršti, kad ir bendrai kaštai, kalbant apie eurozonos PV, bendrą vidaus produktą, tie kaštai aišku, bus ne vienodi įvairiose valstybėse narėse. Ir lyg atrodytų, kad gal kažkurios galės labiau absorbuoti nei kitos. Ir pavyzdžiui, Junktinė karalystė, kodėl paėmiau šį pavyzdį? Todėl, kad Didžioji Britanija yra ES valstybė narė. Ir Didžioji Britanija mano, kad jiems jokių problemų, kad jie nedalyvauja Šengene ir euro politikoje. Jie mano, kad ekonominiam augimui tai nedaro neigiamos įtakos. Didžioji Britanija, kuri patyrė krizę ir panašiai, tai yra didžiulė valstybė, galinga valstybė, kuri turi išteklių, kuri. Ir aš manau, kad Europos Sąjunga yra solidarumo tarp valstybių pavyzdys, valstybių, kurios ne visos yra vienodai galingos, ne, ne visos vienodai didelės ir panašiai. Ir tokiu būdu, jeigu uh, bus nutraukta Šengeno sutartis, tuomet tie skirtumai tarp valstybių išryškės, taps labai akivaizdus ir aš manau, kad reikia ir į tai atsižvelgti. Nu kągi, manau, kad mūsų darbas jau baigėsi. Dar nežinau, ar kas nors norėtų pasisakyti iš kitų kolegų, kurie, kiek suprantu, irgi prisidėjo rengiant ir atliekant šį tyrimą. Norėčiau visus e, pasveikinti atlikus šį darbą ir mūsų komiteto vardu norėčiau Jums padėkoti, padėkoti ir už pristatymą šiandieninį. Mes puikiai supratome, kad rezultatai, galutiniai tyrimų rezultatai jau beveik parengti, juos reiks dar validuoti ir juos greitai gausime. Mes labai su dėliu sudomėjimu juos, juos įsigilinsime ir ypatingai šiame komitete, bet aš įsivaizduoju, kad ir kitur bendrai Europos parlamente į tai bus atkreipta daug dėmesio. Kalbant apie tai, kaip tai paveiktų prekių ir paslaugų judėjimą, mes daugiausiai tai analizuosime šiame komitete, kaip paveiks bendrąją rinką, kaip pakenks europiniam projektui. Ir kiek kiekviena ES valstybei narė, jos ekonominiai sistemai, kokia tai turės įtaką. Dėkoju. Ir dar turėčiau priminti, kad kitas posėdis, mūsų komiteto posėdis numatytas gegužės 23 dieną nuo 15 iki 18.30 ir 24 dieną. Visą dieną nuo 9 iki 18.30 ir dar 26 nuo ryto iki pietų. Ir Vicky Ford pirmininkaus, aišku, kitam posėdį šiandieną. Aš ją pavadavau, nes jį turėjo kitų įsipareigojimų. Dėkoju.